So, dear colleagues, I think Keturios minutės po trijų turime pradėti. Is... Turėtume aptarti pirmiausia devintąjį mūsų darbo tvarkės klausimą. O tai reiškia turėtume pradėti viešąjį klausimą dėl prekybos politikos ir laukinės gyvūnijos tvarumo. Ema parengė pranešimą apie ES politiką siekiant užtikrinti laukinės gyvūnijos tvarumą. Ir yra pakviesta ekspertų Klausimas susidės iš dviejų dalių. Pirmiausia, pakalbėsime apie politikos pamatus, apie pasaulio prekybos organizaciją, o paskui, paskui kalbėsime apie įvairiausius konkrečius iššūkius kylančius nevyriausybinis organizacijoms, ginančiams gyvūnų teisės ir taip toliau. Taigi, nuoširdžiai sveikinu švečius. Sveikinu atvykus į šitą klausimą. Prieš pradedant pirmos temos diskusiją, norėčiau Emma McClarkin suteikti penkiom minutėm žodį. Ačiū, laba diena. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai pasveikinti švečius, kurie atvyko į mūsų seminarą yra numatyta aptarti įvairius šio sudėtingo klausimo aspektus ir taip pat labai džiaugiuosi, kad atvyko ir parlamento nariai, kad rado laiko ir šešėliniai pranešėjai. Kai kas gal nusteps, tačiau aš pasakysiu, kad mes pirmą kartą parlamente, mūsų komitete, ėmėmės ES prekybos ir išorės e, muitų politikos. Tai yra tema, kuri rūpi daugumai iš mūsų ir aš manyčiau, kad šita diskusija yra labai savalaikiška, rengiant šitą pranešimą dėl e, gyvūnų kontrabandos ir net nelegalios prekybos. Prekybos ir muitų politika turi vaidinti labai svarbu vaidmenį šiame kontekste, kadangi grėsmė iškyla labai daug mūsų planetos gyvūnų ir augalų rūšių. Mes na, turėdami išsaugoti mūsų planetą, ne tik tai savo, bet ir ateities kartoms turime imtis nuoseklių veiklų, e, nuoseklių žingsnių Yra atlikta plataus masto tyrimų, dėl, kurie rodo, kad nelegali prekyba e, laukiniais gyvūnais yra įgavusi ypatingai didelį mastą. E, neseniai buvo paskelbtas informacija apie tyrimą dėl Afrikos e, dramblių populiacijos. 300. Africa. 150 tūkstančių e, buvo e, prieš keletą metų dramblių, o dabar jų populiacija sumažėjo iki 144 tūkstančių per 7-2014 metus. Yra neteisėtai žudami e, drambliai, pavyzdžiui, Tanzanija nuo iki 14 metų sumažėjo jų skaičius nuo 293 tūkstančių, nuo 9 tūkstančių iki 4 tūkstančių. Mozambike 48 procentais sumažėjo nuo 20 tūkstančių iki, 20, iki 10 tūkstančių. Ir nevykdoma jokia veiksminga kontrolė. Jungtinių tautų tarnybą kovai su narkotikais ir tarpinio masto nusikalstamumu. Pateikė taip pat ataskaitą, kurioje yra kalbama apie teisėtą prekybą, tačiau yra ten teigiama, kad yra ir labai daug, labai didelių nelegalios prekybos apraiškų visose valstybėse tarp 8 ir 10 milijardų eurų yra sudaro šitą nelegalios prekybos apyvartą per metus. Mes turime turėti omenyje, kad šita prekyba yra nei teisėta, nei tvari ir ji apima ir tas rūšis, kurių mes netgi dėl įvairių priežasčių negalime išsaugoti. Dabar yra pats laikas pasirašęs Sytės e, konvenciją Johannesburgė, kuri leidžia imtis šitos krizės sprendimų. Mes turime patikinti, kad mes imamės šito klausimo labai skubiai ir laikome jį prioritetiniu. Dabar mums reikėtų pagalvoti, kaip uh, ir kokius atsakymus surasti, kad būtų galima išsaugoti įvairias gyvūnų ir augalų rūšis ir kaip užtikrinti jų tvarumą. Norėčiau baigti savo pasisakymą e, pateikdama labai konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, pietų Kenijos uh, regione Olpietė yra rezervatas ir jame gyvena trys išlikę tieji raganosiai ir kuriuos būtina išsaugoti. Ir aš tikiuosi, kad e, įgyvendinus naują programą bus galima išsaugoti šitą labai retą rūšį tačiau mm, pagal ankstesnę programą siekiant išsaugoti du likusius specifinės rūšies raganosius, vis dėlto pastangos nepasiteisino, nepavyko. Taigi mes turime imtis veiksmų visame pasaulyje, kad galėtume išsaugoti šitas ir tas rūšis. Neteisėtos prekybos priežastys yra įvairia lypės ir todėl negalima tos problemos išspręsti vienu įpu. Mes turėtume grįžti prie muitų ir prekybos politikos kaip vienos iš tinkamiausios priemonės kovoti su neteisėta prekyba. Ir mes, politikai, turime išnaudoti visas turimas priemonės, kad galėtume pažaboti nelegalę prekybą, kuri tiesiog e, pakerta e, e įvairių specifinių retų rūšių egzistavimo pagrindus. Taigi mes, politikai, šiandien turime pagalvoti, ką galėtume nuveikti, kad galėtume sustabdyti šitą įdingą tendenciją. Tiesiog turime pasinaudoti dabartiniu momentu. Dėkoju Ema už temos pristatymą. O dabar pradėsime diskusiją, aptarsime politikos pagrindus, kurie suteikia galimybę prekiauti laukinių gyvūnų produktais, kalbės. Pirmiausia, Mikurija, kuri yra pasaulio muitų, muitų organizacijos generalinė sekretorija. Kuris ir generalinis sekretorius. Taigi, muitų organizacijos yra pirmosios, kurios atkreipė dėmesį į šitą problemą. Ir labai malonu bus išklausyti jūsų nuomonės iš pasaulio muitų organizacijos atstovų. Okay. No, thank you. Technology, it's uh, sometimes. Ačiū. Technologija kartais ją sunku e, suvaldyti. Gerbiami parlamento komiteto nariai, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane kalbėti šiame komitete, kadangi prekybos e, politika siekiant e, iš, užtikrinti tvarų laikinų gyvūnų vystimasi yra labai svarbi. Tai mūsų ir organizacija yra tar, tarptautinė, tarp vyriausybinė organizacija, ji buvo įsteigta 1952 metais Bruselėje. Iš pradžių tik tai Europos valstybės buvo šios e, struktūros narės buvo įkurta Mūtų sąjunga, o po to mes vystėmės, vystė, vystė, vystydamiesi apriepėme jau 180 valstybių, mes apimame muitų organizacinės, muitinės struktūras, tiesiog nustatome procesus ir taip pat užtikriname tarptautinį bendradarbiavimą. Mes puikiai suprantame, kad muitinės yra įrengiamos prie sienų, strateginiuose pasienio punktuose. Ir pagrindinė misija buvo rinkti rinkliavas už įvežamas prekes. Tačiau taip pat vienas iš pagrindinių uždavinių buvo e, sudaryti sąlygas teisėtai prekybai ir be to apginti mūsų visuomenės nuo nelegaliai įvežamų prekių. Taigi mes e, prie sienų dėgiame naują technologiją, atliekame rizikos vertinimą. O dabar, kalbant konkrečiai mūsų tema, mes pirmiausia norime e, skleisti informaciją, kadangi mes muitinės esame vyriausybių e, E, kompetencijų e, srityje ir mes teikiame informaciją vyriausybės. Mes, mūsų asociacija, apjungianti 180 e, valstybių, pasigenda žmogiškųjų išteklių, finansinių išteklių, siekiant spręsti būtent šią su laukiniais gyvūnais susijusią problemą. E, 2014 metais mes priėmėme deklaraciją dėl nelegalios prekybos laukiniais gyvūnais ir mes raginame valstybės narės imtis e, ryštingų veiksmų šioje srityje, be kita ko skirti paramą ir numatyti finansavimą muitinėms. Kita mūsų veiklos e, sritis yra parama arba raginamas teikti paramą iš visuomenės pusės, kadangi be visuomenės paramos labai sunku įgyvendinti mūsų uždavinius. Kai visuomenė yra informuojama, tai tuomet ta visuomenės parama gali virsti politinė parama teisinėmis priemonėmis arba e, įgaliojimais atlikti baudžiamąjį persekiojimą ir taip pat e, išnaplioti tuos e, nelegalios prekybos tinklų mazgus. Taigi mes e, turime muitinėms teikti paramą, stiprinant gebėjimus Afrikoje, Anapos, Saharos, mes įgyvename Animal programą, siekdami išsaugoti e, e, laukinę fauną ir tokios valstybės kaip Švedija, Vokietija ir sitės sekretariatas mes e, apmokėme šimtus muitininkų, kuriems teikėme informaciją, kaip galima atpažinti įtartinas siuntas Ir taip pat kalbėjome apie tai, kad e, reikia bendradarbiauti su kitų valstybių prokuratūromis, kad būtų galima išryškinti nusikalstamas grupuotės organizacijas. Tai yra labai svarbu atsižvelgiant į mūsų tyrimo rezultatus. Valstybės narės, ES valstybės narės 60 procentų lėšų investavo pagal e, savo galimybės į įgaliojimus, į žinių sklaidą, tačiau to nėra Afrikos valstybėse. Mokymas mes organizuojame įvairiausius e, renginius, siekdami parodyti konkrečius pavyzdžius, kaip yra konfiskuojamos nete, neteisėtos pregės ir kaip galima bendradarbiauti su kitų valstybių muitinės struktūromis. Ir dabar mes turime persikelti į kitą etapą. Tai yra užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais ir mes esame sukūrę tarptautinį e, konsorciumą, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su tarptautinio masto nusikaltimais, gabenant neteisėtai laukinius e, gyvūnus. Taigi mes turime bendradarbiauti su policija, su pasienio apsaugos struktūromis ir kitas svarbus mūsų veiklos aspektas yra bendradarbiavimas su verslo atstovais, e, prekybos ir transporto srities atstovais. Tiesiog mes taip bendradarbiaudami galime užkirsti kelią nelegaliai prekybai. Šiame kontekste reikėtų paminėti, kad mes įkūrėme vieningą darbo grupė kovai su nelegaliu laukinių gyvūnų e, gabenimu ir po, po to Paryžiaus e, deklaracijoje mes e, suformulavome mūsų tikslus, kad transportas turi užtikrinti kad nebūtų įtrauktas į tarptautinio pobūdžio nusikaltimus gabenant e, laukinius e, gyvūnus. Taigi yra pakankamai priemonių ir galimybių ir turime pakankamai įgaliojimų ne tik tai muitinėse, bet ir pasienio tarnybose, kad galėtume kartu su verslo atstovais ir nevyriausybinių organizacijų e, atstovais kovoti su nelegale laukinių gyvūnų prekybą. Taigi, keisdamiesi informaciją, e, e, galėtume mm, išryškinti tas nusikaltelių organizacijas. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad ir šitie tas klausimas yra gera proga skleisti informaciją. Ir aš norėčiau pasidžiaugti Europos parlamento pastangomis, kad kova su nelegale prekyba dažnai yra minima ir prekybos sutartyse. Of... Jūs paminėjote pabaigoje prekybos susitarimus ir tas jūsų paskutinis sakinys nutiesia kelią link antrojo pranešėjo Marlin, kuri kalbės prekybos direktorato vardu. Šiandien e, ryte mes e, pusryčiavome darbiniuose pusryčiuose ir ap, aptarėme sąžiningos prekybos fair trade e, klausimus. Taigi, o dabar mums būtų labai įdomu sužinoti, kaip ES susitarimuose, prekybos susitarimuose galima e, siekti kovoti su neteisėta prekyba. covered. <laughs> Good afternoon, Chairman, Rapporteur, ladies and gentlemen. Um, thank you for this. Labą dieną, pirmininkė, ponios ir ponai. Ačiū už įžanginius žodžius. Taip, iš tikrųjų, per pusryčius buvo tvarumo elementas tikrai buvo e, pusryčiai, e, kuriuos vartojom, <laughs> valgėm e, maisto produktus laisvos, tai yra sąžiningos priekybos pagrindų gautus. Bet aišku, aš norėčiau geriau gyvūnus matyti, gyvus nevalgyti. Bet ačiū, ačiū kolegoms už šį renginį. Taip, iš tikrųjų, neteisėta priekyba laukiniais gyvūnais e, iš tikrųjų yra rimta tema ir todėl priimtas ES veiksmų planas, kuris užsimoja plačiau, ne, numato ne vien tik tai konservavimo priemonės, bet kartu orientuojamasi ir į nusikalstamas organizuotės. Dabar vėlgi yra įvairių vietų, pasaulio vietose, kur iš tikrųjų E, labai blogoje padėtyje esančių. Ir čia. Tai yra daugelįpio pobūdžio iššūkiai, kurie mums kyla ir reikia įvairių reglamentų, tinkamo muitinės darbo ir įsitraukimo. Na ir be abejo, mano kolega dar E, pakalbės plačiau apie kitą priemonę susijusią su tarptautinė prekyba. E, CITES konvencija yra labai galingas instrumentas, e, nes pasauliniu lygiu yra siekiama apsaugoti nykstančias laukinės faunos ir floros rūšis. Kai deramasi dėl dvišalių prekybos sustarimų, komisija siekia numatyti ir tai, kas yra įrašta į sitės konvenciją, kaip sustarimo nuostatas, kad būtų kovojama su nelegale prekyba, būtent laukiniais žvėrimis ir Europos Sąjungos siūlomame TTIP teksto projekte taip pat yra atspindėtos aktualios CITES nuostatos. Su Vietnamu dėrėdamiesi numatėme taip pat ir priemonės mažinančias mm, laukinių, e, laukinės gyvūnijos e, paklausą apskritai kaip prekės. Yra kelios politikos kryptis, e, kuriomis vadovaujamės ir kurias esame nekartą pristatę komitetui, tad su nekantrumu lauksime ir tolesnių diskusijų ir perdodama žodį savo kolegai. Dar noriu padėkoti už galimybę atvykti čia ir kalbėti šią svarbę temą. Ir trečiasis kalbėtojas Hansas Silestra iš aplinkosaugos reikalų generalinio direktorato Jis yra daugia šalio bendradarbiavimo aplinkos saugos srityje departamento direktorius. Ačiū. Dėkoju už kvietimą atvykti į jūsų posėdį, pasidalyti mintimis apie mūsų vykdomus darbus, jų rezultatus ir kalbėsiu daugiausiai apie porą aspektų. Vienas dalykas tai laukinės e, gyvonijos išsaugojimo planas ar veiksmų planas. Ir per praėjusias dvi savaitės vykę renginiai COP šalių sustarimo kontekste. Iš tiesų neturiu daug štai šio dokumento kopijų, tik tai vieną tiksliai galiu pasakyti, kad turiu ir negaliu jų joms išplatinti, bet tai yra komisijos šiais metais priimtas dokumentas ir mes be abejo laukiniai gyvūniai dėmesio skiriame jau ilgus metus, bet tai yra pirmasis išsamus veiksmų planas, kurį patvirtinome komisijoje. Taryba paremė veiksmų planą birželio mėnesį ir Tikiu, jog Europos parlamentas irgi rengia tą linkmę, jau gilinasi į tekstą ir, ir tikimės, kad e, irgi politiškai parems jį. Trys prioritetai numatyti tame veiksmų plane. Vienas yra prevencija, tai yra prekybos laukiniais gyvūnais e, prevencija ir tarp valstybinių lygių būtent taip pat daugybė veiksmų numatytų veiksmingo teisės aktų gyvendinimo srityje tiek valstybių narių lygių, tiek e, stengiantis pagelbėti kitoms šalims įgyvendinti jų teritorijose galiojančius teisės aktus. Ir trečias dalykas tai yra veiksmai siejami su geresniu bendradarbiavimu tarp įvairių organizacijų, kurios siekia užkirsti kelią nelegaliai priekybai laukiniais gyvūnais. Ir kaip jau sakiau, tai yra pirmasis išsamus nuseklus veiksmų planas, nors aš jau tikrai ilgai dirbu šioje srityje. Komisija vis dėlto tai buvo jau dokumentas, kurį derinome su daugeliu, su, su daugeliu, daugeliu suinteresuotųjų subjektų. Su Taigi labai rimtas tekstas ir tai reiškia, kad ir įgyvendinti stengsimės kiek įmanoma į geriau, įtraukdami visus subjektus iš privataus sektoriaus nevyriausybinio organizacijų. Atstovus siekėme įtraukti muitinių ir, ir kitus ryčių. Turiu tik keletą minučių, tai vieną ar, ar du veiksmus konkrečiau galiu aptarti iš siūlomų šiame plane. Vienas pavyzdžių yra pasitelkti vystimosi bendradarb, vystomojo bendradarbiavimo mm, fondą siekiant pagelbėti besivystančiams šalims apsaugoti ten gyvenančias laukinių gyvūnų rūšis. Taip pat norime labiau bendradarbiauti intensyviau su privačiu sektoriumi. Man atrodo, yra net ir čia atstovas iš, iš vienos privačios įmonės, kuri irgi veikia nemažai, daro šioje srityje. Siekia apsaugoti laukinę gyvūniją ir manome, kad galima ir dar daugiau padaryti, taigi siekiame užmėgsti kontaktą su privataus verslo subjektais ir šviesti juos apie galiojančius teisės aktus, man atrodo, 24 iš viso yra tie veiksmai numatyti, tai būtų pernelyg ilga kalba apie juos. Na, bet tarkime, dar sieksime visus grandinėje esančius subjektus um, informuoti apie tai, kas yra sažininga ir tvari e, prekyba. Ir dar, kol nepamiršau, tai yra planas skirtas penkerių metų laikotarpiui ir iki 2020 metų arba 2019 metų pabaigoje kaip tik baigsis tas galiojimo terminas, organizuojame ir vadinamasias laukinės gyvūnijos dienas, kai subūrėme visus suinteresuotus subjektus ir, ir stengiamės išvelgti tas rytis, kuriuose dar reikia pasistumėti labiau į priekį. Dar kitas dalykas, kurį, sakiau, paminėsiu, antras aspektas yra susijęs su CITES konvencija. Tai yra pagrindinė tarptautinio masto priemonė skirta reglamentuoti nykstančių rūšių apsaugą. 183 susitarančios šalis kas trejus metus susi, susitinka ir kaip tik praėjusią ir už praėjusią savaitę vyko susitikimai atitinkami. Tai Buvo didžiulis susibūrimas šalių, e, nevyriausybinio organizacijų, kitų subjektų. Ir bent jau aplinkosaugos srityje tikrai CITES konvenciją reikia pažymėti kaip pagrindinį instrumentą ir čia yra labai konkrečių pasiūlymų pateikta, kurių dauguma jau yra patvirtinti dėl nykstančių rūšių. Joms yra suteikiamas aukštesnis ar mažesnis apsaugos lygis, kuris yra reikalingas. Ir norime be abejo, kad ir kiek įmanoma skaidriau ir veiksmingiau vyktų darbas pagal šią konvenciją. Iš visų tų pasiūlymų galiu vėlgi tik keletą paminėti, bet kas, manau, yra man, mano akimi žiūrint, labai svarbus siūlymas yra išvardyti visas tam tikros medienos rūšis, kuri yra tikrai bent jau Azijoje labai aukštomis kainomis pardavinėjama medienos baldų, baldų pramonėje, baldų gamyboje naudojama intensyviai. Ir norime, kad prekiaujama ta mediena būtų tik tada, kai atitinka tai tam tikrus kriterijus ir rožmedžio apsaugą būtent taip ir įsivaizduojame. Dar galiu paminėti gyvūną pankoliną. Kur ir vėl matyti, kad daugybė jų nelegaliai buvo atplaukdyti į Aziją per pastarosius keliarius metus ir beveik apskritai sunyko jų populiacija. O dabar pagal konvencijos nuostatas saugomos tos rūšis. Krokodilai, rykliai, daugelis kitų gyvūnų yra saugojami pagal sitės, tie, kurie, kuriais yra prekiaujama. Ir tai yra konvencija, kurios labai rimtas yra ir įgyventinimo dalies pagrindas. Jeigu kas nors yra netinkamai įgyvendinama šalyse, tai netgi yra numatyta galimybė įvesti draudimą atitinkamų produktų ar atitinkamų gyvūnų įvežimui. Tiek, man atrodo, ponė pirmininkė, kol kas. Kitaip tikrai viršysiu man skirtą laiką. Dėkoju. So the, uh... Labai ačiū. Tad dabar aptariam priekybos laukiniais gyvūnais politikos pagrindus ir atrodo, kad nebuvo nesutarimų, kad buvo paminėta e, keletas galimybių, kaip būtų galima veikti, kaip būtų galima kovoti su neteisėta gyvūnų priekyba. Dabar kolegos, žodis jums. Turiu klausimą, ponas Fjellneris, komisijai turbūt skirsiu jį. TPP susilaukė pagirimo, parengęs, organizacija parengė tekstą, tekstą, kuriuo siekiama įgyvendinti sitės ir kitų konvencijų teksto nuostatas. E, TTIP. Mes turim ir kitų pasiūlymų. Bet kita vertus, koks skirtumas tarp mūsų požiūrio Europos Sąjungo, turiu galvoje TTIP ir dėl to, kas buvo sutarta. Ar čia galima kalbėti apie požiūrių skirtumus? Ema, ačiū. Ačiū prelegentams. Pirmiausia, atsakysiu ponui Mikuryje dėl muitinių Tai su kokiom kliūtim muitinės vietoj veikiančios susiduria ir kaip būtų galima padėti, kur galima geriausia e, nu, nukreipti išteklių. Dar norėčiau paklausti kolegų iš generalinio prekybos direktorato dėl kovos su korupcija nuostatos įtraukimo į būsimus susitarimus, naujus susitarimus. Uh, poveikis tokių nuostatų? Dar norėčiau paklausti, kalbant apie priekes e, tranzit, kur tranzi, Europos Sąjunga yra tranzitas. Tai yra, turiu galvoje priekes, kurios įvežamos į Europą, jo, e, pe, vežamos per Europą. E, nes e, buvo dabar e, mūsų politika šiaip jau veiksminga kovojant su, e, kiek ji buvo veiksminga kovojant su tokiais reiškiniais. Ačiū. Trumpai atsakysiu. Rūpjūti Prancūzija visiškai uždraudė priekybą dramblio kaulo iltimis ir tikrai sveikinu tai Bet e, čia vėlgi negalima kalbėti apie vieną bendrą rinką, nes čia viena valstybė narė e, ėmėsi tokių žingsnių ir gal būtų galima pasvarstyti apie ES lygio e, tokį veiksmą. Prieš CITES konve, susibūrimą mes norėjom kad į pirmą priedą būtų įtraukti Afrikos drambliai, bet e, neįtra, tai, tai neatsižvelgta į mūsų prašymą ir norėčiau išgirsti informacijos. Pirmininkas, labai ačiū dabar. Dėl, turiu klausimą apie išteklius muitinių sąjungoje. Mes lankėmės Florencijoje, Valencijos uoste ir kalbėjome su vietos muitinėmis kalbėjom ne vien tik tai apie priekybą laukiniais gyvūnais, kalbėjom apie muitinių kodeksą, kodeksus. Turbūt kartu apie intelektinės nuosavybės konvencijų nuostatų laikymasi. Tad klausimas toks. Koks, kaip jūs vertinat, ponė Mikurija, ES išteklius skirtus muitinėms. Nes vienais atvejais muitinės pareigūnas atsako už 12 tūkstančių ten tam tikrų e, prekių, žaislų, tuo tarpu, kai kitoj muitiniai e, tris, už 36 tūkstančius. Tačiau kalbam apie nevienodą konteinerių su prekėmis skaičių. E, ar tokiom aplinkybėm įmanoma tiesiog atsekti, tai yra atvejus, e, kai prekiaujama, bandoma prekiauti nelegaliai ir kažką padaryti. Labai ačiū už klausimus. Pirmiausia, pirmininkė. Muitinių metodologija yra tokia. Mes gaudam tūkstančius konteinerių priimam, aišku, neturim išteklių, kad visus sužiūrėtume. Uh, Bet čia labai svarbu remtis rizikos valdymo metodu. Nes paprastai prie kiekvieno konteinerio, prie kiekvienos siuntos pridedami e, dokumentai, duomenys apie tą siuntą. Ir jeigu mes iš anksto pakankamai gaunam tuos dokumentus, tai tada mūsų žmonės gali išanalizuoti tuos komercinius duomenis, e, žiūrėti, e, kokia tų siuntinių kilmė, kas juos pasiuntė. Ir tokiu, tokiu būdu mes e, kažkaip atrenkam tuos įtartinus konteinerius. Ir po to skanerius pasiteikiam ir panašiai ir po to tada jau daroma inspekcija, atidaromi konteineriai. Tad e, vėlgi mes gaunam labai daug smulkių siuntų kartu. Ir tokiu atveju mes tiesiog stengiamės kartu dirbti su pašto, e, paštu, su įmonėmis, kad gautume daugiau duomenų apie tai. Na, o kalbant apie išbandymus, čia jie buvo paminėti. Tai pirmas išbandymas tai tiesiog nustatyti prioritetus, kad vyriausybė teiktų paramą. Turiu galvoje teisinį pagrindą, išteklius. Mes tuo pageidautume. Kitos sritis, tokios kaip tarptautinis bendradarbiavimas tarp kilmės, uh, paskirties e, tranzito šalių e, būtent e, labai mastom, kaip būtų galima keistis informaciją, pasisemti geriausios praktikos. Toliau, išteklių klausimas. Kur išteklius nukreipti? Svarbiausia, kad išteklių būtų kilmės tose šalyse, iš kur importas eina nes ten surinkamos pajamos. Bet e, kita vertus, muitinės daugiau orientuojasi į eksportą, nesupranta, kokią, kokią žalą neteisėta priekyba darytų, turiu galvoje ne vien ekonominę žalą, bet ir socialinę žalą. Ir todėl mes e, norėtume išmintingai naudoti išteklius ir, aišku, mums reikia ir finansavimo, kurio gaunam iš ES, iš tarptautinės bendruomenės. Tad jeigu mes galėtume tiesiog paskirstyti, nukreipti išteklius tinkamai vietoje, pasitelkdami policiją, kitas teisės aukos ir panašias institucijas. Tad tokiu būdu sukurtume visą tiesiog teisės saugos institucijų tinklą. Ir kartu būtų sprendžiamas ir išteklių klausimas. Išteklių, ištekliai būtų mobilizuojami, kad kartu gaudami iš donorų. Ir visa tai tikrai padėtų kovojant su neteisėta priekyba gyvūnais. Labai ačiū, ponia Madelen. Taip, mes e, su kolega atsakysim. Pirmiausia, nuo pirmo klausimo TTP ir TTIP. Taip, čia laikomės daugia šalių požiūrių mes, o JAV, aišku, norėtų pirmiausia gyvendinti jų įstatymus ir šioje srityje. Mes, ką siūlom TTIP atveju, tai kad nuostatos būtų atsiremtų į CITES konvenciją O JAV vėlgi daugiau orientuojasi į savo įstatymus, tad jų e, šiuo atveju teisinis pagrindas, teisinė orientacija kitokia. Tad čia apie tai vyksta labai daug e, diskusijų TTIP kontekste. Toliau dėl kovos su korupcija e, tą elementą įtrauk įtraukiant į būsimus susitarimus, tai aš už tai neatsakau. Bet mes iš tikrųjų dirbam dabar e, tarnybose, tarp mūsų tarnybų, nes nepamirškim, kad valstybės narės turi kompetenciją šiuo klausimu, tas klausimas yra pakankamai jautrus. Taip, kaip aš supratau, man teks atsakyti į kitus klausimus. Kažkas minėjo Prancūzijos vyriausybės sprendimą Europos Sąjungoje e, sustabdyti mm, dramblio kaulo, dramblio ilčių eksportą iš kitų šalių į Europos Sąjungą. Ir Niderlandai pranešė, kad irgi ketina tai padaryti mes pranešėm abiem šalims, kad e, pagal ES teisės aktus tai neįmanoma. Mes tiesiog turėtume palaukti, dar turėtume sulaukti atsakymų iš šių šalių, bet ta mūsų pirminė reakcija e, buvo tokia, kad ES e, teisės aktai neleidžia tokių veiksmų. Bet mes planuojam, kaip jau sakiau, veiksmų planą E, planą, kuriuo e, būtų galima uždrausti dramblio kaulo, dramblio ilčių eksportą iš ES į kitas šalis, e, pirmiausia į Kiniją. Čia iki metų pabaigos ketinam parengti tokį planą, turim kartu specialų metodą, reglamentą. Anksčiau tai buvo raganosių ilčių atveju. Tad kol, tokia yra padėtis ir kol kas dar rezultatų e, iš diskusijų su minėtom dviem valstybėm narėm neturim. Toliau dėl dramblių. Tai per COP susitikimą Johannesburgė iš tikrųjų plačiai buvo svarstoma šis klausimas ir 28 Afrikos e, valstybės norėjo, kad visi Afrikos drambliai pakliūtų į CITES pirmąjį priedą kaip e, labiausiai saugomų gyvūnų sąrašą, bet nedidelė Afrikos šalių grupė nesutiko su tuo, bet labai gerai, kad dauguma ir tokių didelių labiausiai šalių, kuriuose gyvena daugiausia dramblių, kad e, ryžosi būtent e, imtis tokio žingsnio. Ir čia daugelis nevyriausybinio organizacijų palaikė tą iš tų didelių šalių grupę. ES neparemė to pasiūlymo 28 valstybės narės buvo tarptų 71 valstybės, kurios nepritarė e, tokiam žingsniui dėl įvairių priežasčių. Ir tarptų priežasčių buvo štai kokia, kad e, tai nepadėtų drambliams, kad e, kad tai neišspręstų kontrabandos problemos brakonieriavimo problemos, nes jeigu dabar įtrauki e, iš antro priedo į pirmą priedą e, dramblius CITES konvencijos kontekste, tai e, valstybės, kurios su klausimu susijusios, gali gali išreikšti išlygą ir dėl to tas, tas sąrašas tada pasidarytų nebegaliojantis. Tai yra konvencija numato tokią galimybę. Aišku, mes pasinaudom ir daugiau mm, argumentų, dėl kurių mes nepritarėm tos mm, Afrikos šalių grupės pasiūlymui ir dauguma vis dėlto pasisakė prieš tokį pasiūlymą. Na ir dabar klausimas dėl prekių tranzite ir ES kaip tranzito teritorija. Tai klausimas iš tikrųjų kur kas sudėtingesnis, diskusijos sudėtingesnės. Tam tikrom aplinkybėm, ne, pirmiausia, kodėl mes ėmėmės to ES veiksmų plano, nes iš tikrųjų ES yra tranzito teritorija daugeliu e, neteisėtos laukinių gyvūnų priekybos atveju. Pavyzdžiui, klasikinis pavyzdys tai tokie apsimetėliai, apsimetėliai viet, vietnamiečiai medžiotojai prisidengia Čekijos Respublikos pilietybę, jie tada vyksta į Pietų Afriką, ir ten medžioja dramblį ar, ar raganosi ir ten jų kilogramas ten ilčių kainuoja daugiau negu, gerokai daugiau negu ten narkotikų e, kilogramas ir po to jie prisidengia tuo, kad tai mėgėjai, medžiotojai eksportuoja po to į, į, įveža tas iltis į Vietnamą ir po to iš ten vežamos jos kitur. Mes tikrai uh, nenorėtume matyti tokių reiškinių, norėtume padėti jam tašką. Kitas klausimas - tai prekes, kurios įvežamos įplūkdomos į ES uostus. Ir tada uostams leidžiama sustabdyti tokių prekių tolimesnį gabenimą. Antai buvo atveju Šiaurės Europos šalyse, kur vėlgi uostuose sulaikyta buvo banginienos e, siuntos. Ir mes e, tiesiog sudarom galimybę uostams taip elgtis. Kita vertus, neturim, neturim teisinio pagrindo, nėra ES teisės aktų, kuriais būtų galima uždrausti. Bet kol kas dar galutinių rezultatų neturim. Dar vienas rezultatas, vieno pavyzdžio rezultatas. Čia vakar aš pastebėjau atvejį su ES vėliava plaukiantis laivas e, gabeno isla, ties Islandijos jūromis sumedžiotų banginių mėsą į Japoniją. Iš Reikjaviko plaukė į kažkokį Japonijos uostą. Ir čia jau, aišku, atvejs pasidaro sudėtingesnis. Aišku, atsakom, tam tikra atsakomybė tenka ir Europos Sąjungai. Mes turim teisės priemonių sustabdyti tokią veiklą, bet aišku, reikia tada gilintis į kiekvieną atskirį, atvejį atskirai ir pasvarstyti, ką būtų galima daryti. Pirmininkas, labai ačiū. Na ir dabar perėjom prie kitos e, grupės e, temos įgyvendinimo iššūkiai. Ir čia turim keturis prelegentus. Pirmasis - ponas Nguyen Puang Dung iš Vietnamo. vadinamosios ENV organizacijos Vietnamo laukinių gyvūnų apsaugos organizacijos vicedirektorius. Ir tikrai ponas Dunk e, iš paties Vietnamo atvyko į mūsų posėdį, tad pirmiausia jam ir suteiksiu žodį. Pone. Labadiena. Norėčiau padėkoti už galimybę atvykti ir papasakoti apie mūsų veiklą Vietname, apie mūsų iššūkius, kuriais, su kuriais tenka susidurti Vietname. Taigi atvykau iš toli į šios viešuosius klausimus. Iš tikrųjų tai nėra toksai ilgas kelias, turint omenyje, kaip sunku kovoti su uh, neteisėtą e, prekybą laukiniais gyvūnais. Mes esame nevyriausybinė organizacija, mes esame vietos nevyriausybinė organizacija ir veiklą savo vykdome išskirtinai Vietname. Vietname yra labai daug pasirašyta žuvininkystės e, susitarimų, be kita ko yra pasirašytas susitarimas ir su ES ir mes, mūsų bendruomenė, mato labai daug galimybių, daug potencialo įgyveninant šitas prekybos, visas prekybos sutartis, tačiau mes suprantame, kad yra ir labai daug iššūkių. Be to mes siekdami išsaugoti laukinę fauną, suprantame, kad tos sutartys gali būti labai gera priemonė išsaugoti laukinius gyvūnus Vietname ir taip pat užkirsti kelią neteisėtai prekybai. Jeigu šitie susitarimai bus įgyvendinami teisingai, tai tuomet. Jūs matote, kad mūsų strategija yra integruota. Mes norėtume atsižvelgti į vartotojų poreikius, taip pat norime sustiprinti teisės aktus. Very, uh, čia mes nepateikėme plačios apžvalgos, ką mes veikiame, tačiau iš šitos skaidrės galėtumėte matyti, kokio pobūdžio yra mūsų veikla. Mes dirbame su valstybės struktūromis, vyriausybė ir bandome išsiaiškinti e, nusikalstamumus susi, susijusius su prekyba, neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais. Tarptautiniu mastu, kaip atrodo šita prekyba, jūs žinote, kad praėjusią savaitę Vietnamo muitininkai konfiskavo e, apie 300 kg dramblio kaulo ilčių. Ir šita siunta buvo atsiųsta į Vietnamą. Tai didžiulis kiekis kontrabandinės prekės. Tas pats pasakyta ir apie, ir apie skujuočius. Jie taip pat yra e, e, iš vairiausių šalių e, per, atvežami į Vietnamą. Taip pat tą pat reikėtų pasakyti ir apie prekybą tigro o, prekiamis. Įvairios prekės yra atsiunčiamos į Vietnamą iš įvairių šalių. Taigi mes turime daug ką nuveikti Vietname, kadangi mes esame vartotojai ir vartotojai sumoka ir už toms neteisėtoms nusikalstamoms grupuotėms už šiuos gaminius. Daug valstybių, daug piliečių kaltina um, Vietnamo vyriausybę, kad ji neva nesima jokių veiksmų. Tačiau mes, mūsų organizacija, pripažįstame, kad uh, gyvendimo srityje Vietnamas turi daug problemų, tačiau ir šioje srityje mes esame padarę pažangos. Mūsų ministras pirmininkas pripažįsta, kad problema egzistuoja ir dabar jau įsigaliojo naujas e, e, baudžiamojo kodekso nuostatos ir jos padės įveikti esančius kliuvinius. Labai svarbu prieimus įstatymus tinkamai juos taikyti, jeigu yra netaikomi tiksliai, teisingai, tai baudžiamasis persikiojimas ir e, e, nebus veiksmingas, kadangi e, neteisėta priekyba laukiniais gyvūnais yra pakankamai rimtus, rimtas nusikaltimas, todėl reikia atlikti atitinkamą baudžiamąjį persikiojimą ir numatyti e, nuobaudas. jeigu yra konfiskuojama kokia nors prekė, tai ta prekė dažniausiai yra įrodymas baudžiamajame procese. Tačiau mes turime atlikti išsamesnį e, tyrimą, turime identifikuoti tiekėjus. Taigi labai svarbu tinkamai taikyti teisės aktus, kuriuos esame prieimę Čia šioje skaidrėje matote kad e, We are working with, and then when we have a solid information, we work with the environmental policy. Kad vėžliai taip pat galėtų būti, krabai taip pat galėtų būti e, viena iš neteisėtos prekybos e, prekių. 2004 metais buvo konfiskuota apie 10 tonų, e, rasta 10 tonų negyvų e, vėžlių. Buvo pateikta įvairiausių įrodymų dėl neteisėtos prekybos, tačiau e, nusikalteliai nebuvo nuteisti. Kitas e, aspektas tai mūsų pastangos e, užkirsti e, kelią auginti plėšrius gyvūnus prekybos tikslais. Pavyzdžiui, krokodilų fermos yra steigiamos Vietname, tačiau Tačiau krokodilai auginami e, Vietname yra visai kitos rūšės negu krokodilai, kurie yra e, sutinkami laukinėje gamtoje. Taip pat tigrų išsaugojimo programa yra įgyveninama Vietname. E, tigrai yra laikomi ir mm, auginami specialiuose rezervatuose, šias tengiant juos išsaugoti kaip rūšį. Tačiau tos fermos turi galimybę įsivežti iš kitų valstybių e, tigrus arba tigrų dantis, kad galėtų užsiimti šalia e, teisėtos e, veiklos ir neteisėtą prekybą. Labai svarbu didinti visuomenės atsakomybę Mes ir toliau bendradarbiaujame, įvairiausios organizacijos bendradarbiauja su nevyriausybinis organizacijomis ir kartu siekia apsaugoti, išsaugoti laukinę gamtą. Tačiau vis dėlto dar išlieka labai daug kliūčių kadangi didelės bendrovės neįgyvendina e, teisės aktų, kita vertus yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios neturi nei finansinių išteklių, nei žmogiškųjų išteklių, kad galėtų įgyveninti teisės aktus ir kita vertus jos perpardavinėja neteisėtos prekybos gaminius. Mes labai dažnai kalbame apie iššūkius, tačiau nesuprantame, kad Vietname yra pakankamai daug naujų galimybių siekiant išsaugoti laukinę gamtą. Pirmiausia, reikėtų priminti naujus teisės aktus dėl uh, legal documents in Vietnam. So we need to work as an agreement. Taigi mes turime bendradarbiauti ir kaip jau minėjau, šiai kitais metais įsigalios naujasis baudžiamasis kodeksas ir jisai galės padėti veiksmingiau kovoti su šiais nusikaltimais, tačiau tai yra tik viena iš gerų naujienų. Be to e, yra ir kitų galimybių mūsų organizacijai e, dirbti sėkmingiau. Mes sieksime bendradarbiauti su baudžiamojo persekiojimo e, struktūromis, tai yra su prokuratūra. Ir labai svarbu tinkamai įgyvendinti ir daugia šalius tarptautinius įsipareigojimus e, pagal sitės. Be to mes e, skelbėme gerosios praktikos pavyzdžius Vietname ir taip pat stengiame įtraukti nevyriausybinės, vietos nevyriausybinės organizacijas į teisės aktų įgyvendinimo uh, procesus taip pat mes stengiamės atlikti stebėsiną. Yeah. Uh, Sorry, yes. yes. Comprehensive uh, overview. Aš už tik. Dėkojame už labai išsame situacijos Vietname pristatymą. Dabar kalbės uh, Coachman. Jis kalbės apie, apie Beckingham rūmų e, deklaraciją, kurią be kita ko jisai pasirašė. Ačiū. Aš esu Phil Kochman. Labai dėkuoju už galimybę atvykti pas Jūs problema buvo suformuoluota labai aiškiai ir konkrečiai. Aš manau, kad kiekvienam aišku, kad e, tikrai yra, situacija yra atgrasanti ir labai sudėtinga šiuo metu. Aš norėčiau pakalbėti apie patirtį, kurią aš sukaupiau dirbdamas su konkrečiomis e, organizacijomis, grupėmis, įgyvendinamas iniciatyvas ir taip pat su DGL. Pirmiausia, man atrodo, kad noras, ką nor, kaip nors įspręsti šią problemą ir ryštas yra patys svarbiausi dalykai. Taigi aš tai pastebiu visur Žinoma, mums reikės nuveit, nueiti labai ilgą kelią ir aš manyčiau, reikia ką nors daryti, kad išsaugotume planetą. Kai kurie ekspertai laikosi kiek pesimistiškesnės nuomonės, tačiau aš taip nemanau, nes yra e, labai įdomių, puikių iniciatyvų yra įvairiausių projektų, labdaros programų ir viename iš tokių projektų dalyvau ir aš, tai yra Junktinės karalystės e, e, mm, fondo veikloje, fondas dirbantis Tanzanijoje ir kuris tiesiog atnaujino Mukomazį parką tai, e, šiaurės Tanzanijoje. Kita iniciatyva, kurioje aš asmeniškai dalyvavau, tai iniciatyva United for Wildlife. Junkinėje karalystėje tokia iniciatyva buvo gyvenima prieš 18 mėnesių. Susivienyje, siekdami išsaugoti laukinę gamtą, mes ypatingą dėmesį skyrėme gamtai ir galvojame, kaip būtų galima užtikrinti laukinių gyvūnų pervežimą ir kaip išspręsti su tuo susijusius klausimus. Šita iniciatyva buvo numatyta vieneriems metams, tačiau buvo pratesta ir ją įgyvendindami mes sugebėjome įtraukti e, transporto sektoriaus labai aukšto lygio e, atstovus Aš atstovavau e, Vokietijos e, Deutsche Post e, DGL grupė ir taip pat šioje iniciatyvoje dalyvavo kitos nevyriausybinės organizacijos ir muitinės. Taigi Japonijoje ir artimuosiuose rytuose dirbančių muitinių pareigūnai labai aktyviai dalyvavo šioje iniciatyvoje. Visi mes pasirašėme, kad mes netoleruosime apskritai tų neteisėtos prekybos keliuose atsirandančių e, gyvūnų pervežimo. E, kitas kita iniciatyva tai yra duomenų rinkimo programa, programa, kuri leidžia keistis informaciją. Informacija, kuria dažniausiai struktūriškai nesikeičiama, nesikeičiama tarp muitinių. Ir ypač tarp transporto operatorių. Taigi mano grupėje, mano uh, E, įmonė įnešė savo indėlį į šios problemos sprendimą. Pavyzdžiui, tiesiog labai svarbu visos organizacijos mastus kleisti informaciją apie neteisėtą prekybą laukiniais gyvūnais, turint omenyje, kad visame pasaulyje DHL darbuotojų, DHL darbuotojų yra apie 500 tūkstančių. Taip pat labai svarbu skleisti informaciją vidinėmis e, informacijos priemonėmis, taip pat organizuojant įvairius mokymus apie prekybos procesus. Anksčiau šiam klausimui nebuvo skirima tiek daug dėmesio, tačiau dabar transporto pramonėje jis susilaukė vis daugiau dėmesio. Kitas dalykas - patikros. Tiesiog mūsų versle tikrinimas, kaip jau buvo kalbėta anksčiau, yra labai sudėtinga procedūra, kadangi neįmanoma patikrinti, peršviesti kiekvieno konteinerio. Tačiau reikėtų vis dėlto stengtis e, rasti būdą, kaip e, patikrinti tam tikras imtis, tam tikras siuntų mm, dalis. Vienose šio verslo šakose galima daugiau nuveikti, pavyzdžiui, įsigijant labai jautrę e, rengeno įrangą, ypač e, sugebant peršviesti ir papildomus siuntuos e, giluminius sluoksnius. Taigi tokia įranga, mano manimu, ateityje bus įdėkta vis plačiau. Taip pat mes imamės ir kitokių veiksmų. Pavyzdžiui, kaip pervažanimo siuntos lėktuvais. Pavyzdžiui, Mukamazi trys raganosiai buvo išsaugoti, o po to po 18, po dviejų e, mėnesių buvo atsirado jauniklių ir tada buvo sukurta jų maitinimo uh, programa, taigi galima daug ką pasiekti. Pavyzdžiui, gorilų šeimyna buvo gražinta iš Europos į Kongą. Tai buvo labai sėkminga operacija, kadangi iš nelaisvės jos buvo gražintos į laisvą gamtą. Pavyzdžiui, tigrai iš Australijos e, ar iš Johajo buvo e, e, perkeltos į geresnę aplanką Londone ir taip toliau. Tokių pavyzdžių yra pakankamai daug. Tačiau aš nenorėčiau girtis tuo, ko mes padarėme, tačiau norėjau pasakyti, kad ir kartu su transporto organizacijomis galima nuveikti, jeigu yra pakankamai ryšto ir valios. O dabar mes konstatuojame, kad skleidžiant informaciją, jie keičiantis galima užtikrinti įvairiose mažose siuntose, e, e, lagaminuose įvairių ir mažų laukinės gamtos gyvūnų, kurie yra pervežami neteisėtai. jeigu veiktume koordinuotami veiksmus, jeigu suinteresuotos šalys veiks kartu, kad, jeigu nevyriausio organizacijos ir tokios e, iniciatyvos kaip United for Wildlife veiks iš vien, tai iš tikrųjų galima daug nuveikti. Aš manyčiau, tai yra svarbiausia. Svarbiausia bendradarbiauti, keistis informaciją, žinomis ir taip pat nesustoti. Jeigu mes tiesiog staptirėsime, tai tuomet e, visos e, pastangos nueis niekai, niekais. Iš tikrųjų, aš pritariu ankstesniems kalbėtojams, kad iš tikrųjų reikia pradėti daug ryšto ir energijos. Owen, Toliau Michelle Owen kalbės iš uh, The Roots Traffic International organizacijos, uh, yra projektų vadovė ir pateiks mums savo prezentaciją. Ačiū labai gerai, kad ir trafiko organizacija pristatėte, tai galiu tą dalį praleisti. Kaip ir žinote, esam nevyriausybinė organizacija tarptautinė, kuri kreipia dėmesį tiek į teisėtą, tiek į neteisėtą priekybą laukiniais gyvūnais. Reikia paminėti, kad priekyba yra ir teisėta, laukiniais gyvūnais arba laukinės gyvūnijos produktais. Tai gali būti baldai iš tam tikros medienos pagaminti, maisto produktai ir ta prekyba sudaro 320 milijardų apyvartą per metus. Sitės konvencija, nykstanti laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija, e, siekia būtent kontroliuoti, reglamentuoti teisėtą prekybą. 45 35 tūkstančiai rūšių yra įtraukta į sitės konvenciją. Norint importuoti kurią nors iš tų rūšių eksportuoti ar eksportuoti, reikia turėti leidimą. Deja, yra įvairių klastojimo atvejų, mm, padirbinėjimo atvejų, taigi net ir E, teisėtos prekybos sistemos tiesiog yra išnaudojamos ir apeinamos neretai. Nekokiais sumetimais. Neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais yra ketvirta pagal dydį nusikalstamo pasaulio rinka. Daugiau negu 20 milijardų JAV dolerių per metus sudaro toji prekyba Ir iš tiesų tai yra pasaulinio masto problema, kadangi tranzitu iš Afrikos į Aziją arba tarp Azijos šalių keliauja įvairūs e, gyvūnai iš Pietų Amerikos, į Šiaurės Ameriką ir taip toliau. Kadangi tai veikla susijusi su organizuotų nusikalstamų pasaulių. Reikalingi koordinuoti veiksmai ir jungtinės valstijos numatė atitinkamą platformą, kaip reikėtų dirbti. Vienė 41 šalį Europos Sąjunga jau, kaip girdėjome, pateikė veiksmų planą tiek vietos, tiek pasaulinių lygių taikysima. Na ir E, yra ir deklaracijų, kurias e, pasirašo privataus sektoriaus atstovai tais pačiais tikslais. JATA daugiau negu 260 avialinijų vienijanti bendrovė organizacija taip pat e, sutelkė jėgas, kad šioje, šiame pramonės sektoriuje būtų galima veiksmingiau kovoti su kontrabandą. Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus subjektai siekia, kad būtų mažinamos paskatos neteisėtai gabenti nykstančias rūšis. Tokia yra ir JAV tarptautinio bendradarbiavimo agentūros numatytos RUTS platformos paskirtis. Čia eina kalba apie partnerystę, apie e, dialogą su įmonių atstovais. Norime taip pat įvertinti įvairius dokumentus, kuriais vadovaujamasi, peržiūrėti jų taikymą ir šviesti visuomenę. Tai nėra E, teisinio pobūdžio e, subjektas ar, ar teisės saugos subjektas, e, tiesiog platforma, kuris subūrė tam tikrus subjektus veikti kartu. Kas yra įtraukti į procesą? Matote jų labai daug. Įrašyta šioje skaidrėje ir dalyvauja net ir tie, kurie neturi vykdyti jokių su teisės aktai susijusių reikalavimų. Taip pat įvertiname galimą kelią neteisėto produkto ar, ar gyvūno gabenimo. Kartais jis gali būti gabenamas bagaže, e, krovininėme transporte, būti aptinkamas ir čia reikia akilo darbo, sustelkimo, kad būtų galima aptikti tuos produktus. Pavyzdžiui, čia um, viso kūno skaneriai aptiko rado paukščio kiaušinius, kurie buvo aplink juosmenį suraišyti taip pat siekiame, kad tos patikros vyktų taip, kad nebūtų pernelyg didelė našta personalui. E, tigriukas, štai matome, užmygytas buvo irgi gabenamas bagaže, šalia įdėtas pliušinis tigriukas, o dramblio kaulas e, taip pat gali būti randamas asmeninėme bagaže, jį sunku beje neretai aptikti. Vykdant patikrą, susidurime neretai su prioriteto teikimo iššūkiu, kadangi dažniausiai ieškoma padirbtų prekių, klastočių arba Mm, pavojingų daiktų. Tačiau laukinė gyvūnyje nepatenka į tą aprepti ir nebūtinai yra konkrečiai organinės kelmės produktų ieškoma. Ir ne visada tai, kas matyti, keltų įtarimų. Štai čia dramblio kaulas matyti žalia spalva. nuspalvintas ekrane. Taigi keblumą aptikti yra, o triukų yra daugybė, kuriuos nelegalus gabentojai taiko, mėgindami įvežti kontrabandą. Ir pavyzdžiai yra labai komplikuotas maršrutas arba mėginimai pakliūti į tas vietas, kur netaip intensyviai vykdoma saugumo patikra, kartais paliekamas bagažas ne pa kaip pamestas, kad būtų galima vėliau jo pradėti ieškoti ir susigražinti. Ir kartais tiesiog ilgai e, labai ilgai paliekamas oro uoste bagažas ir laukiama progos, kaip pavyzdžiui e, šunis. E, muitininkų bus nuvesti į e, šalį. Dar ką mėginame daryti, tai organizuoti informacinio pobūdžio kampanijas įmonėms. Ir matome, kad e, paklausa to, ta informacija tikrai auga, didėja. Norima turėti daugiau žinių. Neretai išgirstame, kad nors ir galvojama, kad teisės aktus įgyvendinančios institucijos turi kokį nors kontaktinį asmenį, vis dėlto ne, nerandama, kur kreiptis. Reikia pasitelkti visus susisiekimą palengvinančius išteklius Ir tikrai visi turėtų žinoti, kur į ką kreiptis iškilus klausimams. Ne tik galvojant apie nykstančių rūšių išsaugojimą, svarbi yra visa ši veikla, bet taip pat ir galvojant apie mūsų visų sveikatą ir gerovę. Nes gali, pavyzdžiui, bagaže gabenamas koks nors gyvūnas e, turėti kokią ligą, tai gali būti pavojingas tiesiog gyvūnas, e, plėšrūnas. Ir pagrindiniai dalykai, kuriuos galima paminėti kaip išvadas, tai būtent informacijos sklaida Ir tą, tą linkmę mes ir veikiame. Bet taip pat reikia įvertinti šį nusikaltimą, neteisėtą laukinių gyvūnų gabenimą, kaip labai rimtą organizuotą nusikaltimą. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Paskutinis mūsų kalbėtojas yra ponas S. van Duin. Jis yra Interpolo aplinkosaugos reikalų koordinatorius. Names, uh, today, but... Ačiū, ponė pirmininkė, labai džiugu buvo išgirsti, e, kad puikiai ištarėte olandiškas pavardas, U ir I ir J tariama kaip Dain. Taigi, ačiū už tai. Retas atvejais. Taip, atvykau iš Interpolo ir dėja neturiu dar kito vaizdelio, kurį turėjau, labai dėrėtų su tuo, ką rodė Mišel. Ten buvo kontrabandininkas. Savo apatinėse kelnaitėse jis gabeno dešimt kolibrių. Ir jų vertė buvo 6 tūkstančiai eurų kiekvieno. Teismams tai ir atsakė, jeigu aš gausiu baudą, tai bus tik po 500 eurų už kiekvieną. Vadinasi, vis tiek dar išlošiu. Todėl matyti, kaip svarbu yra tinkama organizuoti kovą su neteisėtų laukinių gyvūnų gabenimu. Nuo 2014 metų pagal jungtinių tautų duomenis aplinkos saugai nusikaltimai, nusikaltimai aplinkos saugai padidėjo 26 procentais. Ir tai parodo, kiek čia pinigų sukasi, kokios sumos nuo 91 iki 250 milijardų JAV dolerių pelno fiksuojama. Ir todėl yra labai svarbu padėti besivystančiams šalims ypatingai stiprinti savo ekonominę situaciją, kad mažėtų paskatos nelegaliai gyventi gabenti laukinius gyvūnus. Ir be abejo, tokiu būdu mažinamos valstybių pajamos, teisėtos pajamos nesugeneruojamos, privataus legalaus verslo pajamos. Ir aptinkama tikrai jau labai daug ne vien tik pavienių kontrabandininkų, bet ir plataus masto organizuoto nusikalstamo pasaulio struktūrų. Ir tokie nusikaltimai jau prilyksta ir kibernetiniams, ir mm, korupcinio pobūdžio, ir netgi nusikaltimams, ir netgi tokiems kaip terorizmams. Neturime akivaizdžių įrodymų, tačiau sąsajų tikrai yra ir į tą pasaulį. Ir pasaulinėme kontekste mūsų kova vaidina labai didžiulį vaidmenį. 2015 metų anketa išsiuntinėta visiems Interpolo nacionaliniams biurams parodė, kokie yra pagrindiniai prioritetai. Ir čia sužinojome, kad 87, 87 procentams šalių tokie nusikaltimai pasirodė besantis prioritetinis, prioritetinės rytis. Taigi reikia ir toliau veiklą tęsti ir negalima čia veikti izoliuotai, reikia veikti visiems kartu. Ir kaip policijos pareigūnas Galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, tirdami žmogžudystę, mes e, taip pat stengiamės visuomet dirbti kartu su, su visais teisėsaugos subjektais, tai tas pats galioja ir, ir čia, mėginant užkirsti kelią laukinės gyvūnijos kontrabandai. Neseniai Interpolas su Junktinių tautų aplinkosaugos program, programą pasirašė susitarimą, kuriuo gilinami mūsų tarpusavio ryšiai, kai sieksime plataus masto projektus bendrus organizuoti ir daryti prieigą prie finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, aplinkos, tarptautinio aplinkosaugos fondo. Uh, Taip pat ir sektorinės partnerystės yra labai naudingas e, instrumentas 2010 metais kolegi, kolega iš pasaulio muito organizacijos jau tą minėjo. Interpolas ir keturios nevyriausybinės organizacijos e, pradėjo bendrą darbą iQuick e, formatu. Čia tikrai, tikrai sunku išversti tikriausiai, ką tas reiškia. Čia mm, bendradarbiauja Pasaulio bankas, Junktinių tautų kovos su e, narkotikų priekyba organizacija ir kitos. Ir nauja programa 2017-2020 metų laikotarp grupiai kaip tik jau neseniai buvo pristatyta tarptautiniai donorų bendruomeniai ir parodyti rezultatai likšalinės veiklos. Deja, negaliu jų pristatyti visų, tačiau dalis, nemaža dalis finansuota būtent Europos komisijos lėšomis. Mūsų įgaliojimų sutelkimas lėmė tikrai gerus veiklos rezultatus ir jau daugelis minėjo, kaip svarbu sutelkti visus teisėjai savos subjektus dalyvaujančius šioje kovoje. Iki pat e, prokuratūros ir teismų. Be abejo, svarbus procesas yra ir peržiūra, kaip priemonė įvertinti, kur esame, kur link einame Interpolas, pasaulio muito organizacija ir kitos institucijos iki 2020 metų yra numačiusios vadinamąją IQIC programą. Ir lapkričio mėnesį donorų bendruomeniai vėl pristatysime savo veiklos ataskaitą. Kalbėsime apie transportavimą, gabenimą, kitus aspektus Ir beje, kviečiamės ir transporto sektoriaus atstovus, kai, kadangi jiems svarbu žinoti, kaip aptikus e, neteisėtų produktų ar neteisėtai gabenamų gyvūnų, kur apie tai pranešti, į ką kreiptis. Manome, kad reikės dar ir papildomų priemonių, kad programa ir toliau išliktų ir būtų tvari. Mes tikrai visomis išgalėmis stengiamės tą kovą tęsti. Ir neteisėtos, neteisėto miškų kirtimo ar neteisėtos žvejybos srityje esame pasiekę kai kurių rezultatų. Neteisėtai mediena yra eksportuojama ir paskui perdirbama labai įvairiose šalise. Pavyzdžiui, gaminamas popierius iš jos ir Interpolas be abejo gali ir čedra veiksmingai prisidėti prie įvairių iniciatyvų. Daugelis struktūrų e, veikia taip pat ir transporto sektorija įvairiausių. Ir mes kartu su pasaulio muito organizacija SETCOM vadinamąją kampaniją pradėjome ar veiksmų planą. Čia Interpolas taiko pranešimų sistemą Pavyzdžiui, raudonas pranešimas gali reikšti aptiktą nusikalstamą veiką. Taip pat kovojame ir su nusikaltimais aplinkai, su aplinkos taršimu. Jūs jau girdėjote ne kartą, kad reikia organizuoti švietimo kampanijas. Ne visada ir policijos pareigūnui gali būti aišku, jog tikrai prioritetas yra kova su tokiais dalykais, kurie visiškai nėra gal akivaizdus, kur nėra išsitraukiamas ginklas ar panašiai. Ir iš tiesų, Interpolas su pasaulinė muito organizacija labai puikiai palaiko ryšius, turi įvairių susisiekimo kanalų ir susitarančiams šalims galime teikti reikšmingą paramą tą linkmę. Iš tiesų reikia veiksmingai gyvendinti teisės aktus, kad būtų pažabota kontrabandininkų veikla, kurie neretai tiesiog apeina esamus teisėtus laukinės gyvūnijos gabenam, gabenimo kelius. Ir, ir visi kartu dirbdami galėsime susitelkti ties darbais aplinkosaugos labui. Yeah. Have... Labai ačiū, ponė Van Don. Vokietijoje mes turim irgi panašią pavardę Dün. Lengviau ją ištarti. Ar turėtumėt klausimų? Pranešėjai. Labai ačiū prelegentams už pranešimus pastabas. Iš tikrųjų labai e, daug e, sužinojau girdėdama pasisakymus įvairiais aspektais kartu iš priva, privačiaus sektorių, sektoriaus atstovo apie būtent deklaraciją. Tad kaip dabar būtų galima priimti, patvirtinti šią politiką? Ar manot, kad tai iš tikrųjų pakeis padėtį Ir dabar Interpolui klausimas, kaip mes galim daryti įtaką vietoje. Tiesiog kaip galėtume sutelkti išteklius, kad galėtume daryti įtaką vietose, norėdami pakeisti padėtį. Ačiū. O ponas Obermanas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams, kurie labai akivaizdžiai informavo, kokia situacija. Ir norėčiau tiesiog pagirti juos už šitą veiklą, veiklą, apie kurią ne visada išgirstama mūsų visuomenėje. Norėčiau grįžti prie minčių, kurios buvo išsakytos. Pirmiausia, kad transporto grandinėje, pavyzdžiui, muitinėse, baudžiamoje persekiojimo sistemoje reikia imtis veiksmų, tačiau taip pat norėčiau paminėti ir tai, kad transporto grandinėje didžiausia problema yra e, negyvų gyvūnų pervežimas. Todėl reikėtų grįžti prie ištakų e, tose valstybėse, kad apskritai tas Mm, e, gyvūnų naikinimas būtų e, kuo labiau e, suvaržytas, kad jam būtų užkirstas kelias, tam reikalingos priemonės, įrankiai ir be to, mano manimu, reikia suvokti, kad laukinė gamta yra labai vertinga ir tas oficialus teisėtas turizmas, ar tai būtų medžioklė, ar tai būtų e, turizmas siekiant fotografuoti laukinę gamtą, taip pat yra darbo vietų e, sukurianti veiklos sritis ir todėl reikėtų nepamiršti, kad ne tik tai transporto, transporto grandinėje atsiranda šitos nelegalios prekybos gaminiai, bet ir ant mūsų pietų stalo, nesvarbu iš kurios valstybės. Dabar suteiksiu žodį dar kartą ekspertams. Dabar suteiksiu pirmiausia žodį viešniai iš Vietnamo. Prašom, atsakykite klausimą. Taip, sutinku, kad mes iš tikrųjų turėtume e, šviesti žmonės, mm, lavinti juos tam, kad būtų galima apsaugoti laukinius gyvūnus. Tai yra vienas, viena priemonių, būtent įtraukti žmonės e, į laukinių gyvūnų apsaugą. Mes esam numatę tam tikrą karštąją liniją, kurią gali e, žmonės paskambinti, pranešti, bet mums reikia išsilavinusių žmonių tam, kad būtų galima apsaugoti laukinius e, gyvūnus. Man švietimas, mokymas ir e, informatumo didinimas yra ilgalaikės investicijos. Kartu, tai aišku, jeigu turėsim e, išsilavinusių žmonių, pasikeis ir vartojimo įgūdžiai. E, Bet kita vertus reikia kartu geros politikos ir kartu įstatymų geresnio laikymosi. Tikiuosi, atsakiau į klausimą. Labai ačiū, ponė Kaučmanai. Taip, iš tikrųjų buvo du klausimai pateikti apie keitimąsi duomenimis. Apie tai užsiminė kolega iš Interpolo. Jis sakė, kad yra potencialo keistis informacija tarp muitinių organizacijos, Interpolo. Iš tikrųjų, nemažai muitinių organizacijų tikrai pasirinko šį kelią. Tai įmanoma ir tai tikrai būtų labai tokia stipri priemonė siekiant tikslų. Na, o dėl informuotumo didinimo, samoningumo didinimo turiu bičiulių Kenijoje ir jie įsitikinę, kad senos karto žmonių nepakeisi, nes jie ten paskendę korupcijos liūnę e, šalyse į pietus nuo Saharos dykumos, bet yra galimybė susijusi su vaikais, jaunai žmonėm kartu nevyriausybinės organizacijos irgi turėtų sutelkti jėgas į mokyklas, e, mokytojai turėtų šviesti e, jaunąją kartą. Tad tai galėtų būti kelias į priekį. Ir galiausia, ponia Oven. Ačiū pirmininkė. klausimas dėl uh, samoningumo ūkdymo, mokymo, švietimo, tai yra tikrai svarbus dalykai, tačiau jiems reikia laiko. Bet to daugiau investuojama į samoningumo kampanijas, stengiantis pakeisti supratimą apie e, būtent aptariamas priekes, kitus klausimus ir kartu šviečiant, pateikiant informaciją apie būtent priežastis, dėl kurių žmonės įsigyja tokius produktus. Tad reikia iš tikrųjų įvairių sričių koordinuotų veiksmų, nes vien tik tai e, informatumo, sąmoningumo kampanijomis nesustabdysi to labai organizuoto uh, nusikalstamos veikos. Ir todėl privatus sektorius imasi veiksmų ir reikia gerai įgyvendinti įstatymų nuostatas. Bet kita vertus vėl reikia remti mokymą ir samoningumo didinimą. Labai ačiū ir galiausiai ponas Van Doin. Taip, čia vienas dalykas buvo paminėtas, kur, galima būti sutel, kur būtų galima sutelkti išteklius, kad pakeistume padėtį. Deja, atsakymo nepateiksiu. Apie tai kalbėjo šalių konferencija Londone, Hazanėje ir Hanojuje apie tai bus kalbama. Bus kalbama apie tva, tvar, tvarumą, apie brakonieriavimo mm, tiesiog sustabdymą iš Interpolo perspektyvos, tai mes, aišku, galim teikti paramą teisės saugos institucijos. O šiaip jau ištekliai turėtų būti nukreipti tam, kad būtų galima padaryti e, teisės saugos, tiesiog teisės aktų laikymasi tvarumą. Ir čia reikėtų policijos, muitinių, bendrų tam tikrų e, grupių. E, ir todėl tikrai būtų galima panagrinėti tokias galimybės, tad kelios agentūros galėtų susitelkti ir tikrai kartu būtų galima lengviau pasiekti tikslų. Pirmininkas, labai ačiū. Tad e, prieėjom prie mūsų diskusijos pabaigos. Labai ačiū visiems jums, e, visiems ekspertams, ypač viešniai iš Vietnamo, bet e, tikrai jūsų buvimo reikėjo, nes vyksta labai daug diskusijų apie neteisėtą priekybą laukiniais gyvūnais, pač Vietname ta konferencija tam skirta. Taip, tiesa, kad ES yra ir tranzito teritorija, ir paskirties teritorija, yra didelė rinka tokiems produktams. Uh, matėm pavyzdžių rodančių, kad e, neteisėta priekyba laukiniais gyvūnais klesti, tačiau vaizdas netoks jau e, puikus. Ir aišku, reikia dėti pastangų, kad pakeistume padėtį, tačiau netaip jau lengva tai padaryti. Ir, kaip jau buvo pasakyta, mes turėtume, e, e, e turėtume turėti nuoseklę politiką ir turėtume deramai įgyventinti turimus priekybos susitarimus. Turiu galvoje ES vidų, turiu galvoje kartu ir kartu svarbios yra e, partnerystė su privačiu sektoriumi. Na ir buvo paminėta nemažai samoningumo ūkdymas visuomenės samoningumo ūkdymas, bet ir kartu e, darbuotojų e, rengimas. Tad iš tikrųjų laukia mums nemažai išbandymų, mūsų laukia nemažai išbandymų. Ir aišku, reikia sustiprinti kartu ir muitinių pajėgumus, kad muitinės galėtų geriau tikrinti uh, Bet tam, aišku, reikia koordinuoti veiksmus, kad tikrai galėtume ryštingai veikti, kovoti su neteisėta priekyba. Kaip jau buvo paminėta, pasirodys ponios Emos McClarkin pranešimas e, lapkričio 20 pačioj pabaigoj pasirodys e, pranešimas ir bus skirtas šiai temai ir kartu mm, priekybos susitarimams, kurie bus sudaromi ateityje. Tad mes busim, aš turėtume būti geriau pasiruošę, negu būdavom iki šiol. Tad dar kartą labai ačiū visiems ir dabar baigiam aptarinėti šį darbo tvarkės punktą. So, now we are going to item. Dabar siūlau pereiti prie darbo atvarkės dešimto punkto Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo padėtis ir nedelsdama suteiksiu žodį mūsų pranešėjų šiuo klausimu Emanueliui Morel. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu greitai, nenoriu užlaikyti. Mes turbūt vienodai vertinam šį klausimą, kad Europai reikia privataus viešojo sektoriaus investicijų. Ir čia vėl paminėtinas Junkerio planas šiame kontekste. Ir todėl mūsų komiteto paprašyta parengti nuomonę apie e, pirmininko naują pareiškimą E, būtent e, kur kalbama apie strateginių investicijų fondo išorės e, metmenį. Fondo lėšos, kad būtų numatomos tada kaiminystės politikos šalims ir artimiausioms šalims ar kitų žemynų šalims. Tad parengta, parengti nuomonės metmenys, nuomonė labai trumpa, būtų galima dar praplėsti, bet čia labai trumpai dabar tas strateginių investicijų fondas turėtų prisidėti prie papildomų projektų, papi, e, tiesiog finansavimo, novatoriškų projektų, tokių kaip skirtų skaitmeniniai ekonomikai. Kitas dalykas. Tam, kad nuostatos pasiteisintų, labai svarbu, kad valstybės narės pateiktų garantijų, jau yra valstybių narių, kurios tą padarė, bet yra trečiųjų šalių, ypač Kinija. Ir čia e, atkreipiu dėmesį į tai, e, kad Kinija, kuri nori prisidėti prie e, šito fondo finansavimo, kad vėlgi Kinijai už tai nenumatytas joks atlygis. Trečias dalykas - mažosios vidutinės įmonės. E, Junkerio planas šiaip jau atrodo pasiteisina, čia turiu galvoj ne vien Prancūziją, bet ir Italiją, bet būtų galima tiesiog sukurti sąlygas vidutiniams ir, ir mažosioms įmonėms išeiti į platesnius tarptautinius vandenis, nes e, joms šito reikia. Tad vėlgi numatant e, toms įmonėms eksporto paramą. Tad tiek. Aišku, dar yra šito fondo išorės dimensija, apie kurią prabilo e, Junkeris, turiu galvoje išorės, tai, tai yra numatoma 44, e, nuo 44 iki 88 milijardų eurų lėšų mobilizuoti kaim, e, kaiminystės šalims ir Afrikoje, Afrikos šalims. Ir tai ta suma prisidės prie jau dabartinio finansavimo. Bet aišku, tos sumos neturėtų pakeisti tų, tų dabartinių lėšų. Tai vienas principas. O kitas dalykas, turbūt visi sutiksit su manim, kad e, reikia, aišku, padėti Afrikos besivystančioms šalims nes kai kurios iš tikrųjų, e, turiu galvoje, pabėgėlių, ar e, ne pabėgėlių, bet iš, iš, išvykstančių žmonių masinius rautus šiuose šalyse, jos tikrai susituria su nepavydėtina padėtimi. Tad tokie svarbiausi punktai. Labai ačiū, kad išklausėt šitos informacijos apie pranešimą ir apie nuomonę, nors ji ir labai trumpa, bet. E, vis dėlto mes irgi joje skatinam Europą tiesiog e, prisidėti prie, e, tai yra investuoti kartu ir išorę tam, kad galėtume pasirenkti ateities iššūkiams. Labai ačiū. Antes de mais, eu gostaria de dizer que me revejo muito e, naquilo. Ačiū. Daug kas buvo pasakyta, man yra priimtina. Iš tikrųjų labai svarbu rasti finansavimo lėšų pramonėje, labai svarbu tvariai tas lėšas paskirstyti. Tačiau reikėtų išnaudoti, surasti galimybų, kad būtų stiprinamas viešojo sektoriaus valdymo potencialas. Sem que para tal esteja garantido o cumprimento da legislação europeia. Eh, labai svarbu pagalvoti, ar iš tikrųjų verta suteikti rinkos ekonomikos eh, valstybės statusą Kinijai. Svarbu, kad tai laikytų pirmiausia mm, pasaulinės prekybos organizacijos nuostatų. Junkeris kalbėdamas apie padėtį Europos Sąjungoje kalbėjo apie, apie Europos Sąjungos strateginės fondo lėšų naudojimą poreikiams tenkinti ES viduje. Labai svarbu, kad e, investavimo nuostatos būtų labai griežtos, kad jos būtų teikiamos e, visoms verslo platformoms. Labai svarbu turėti omenyje, kad mažos vatinės įmonės sudaro ES pramonės pagrindą ir, ir Junkeris kalbėdamas apie padėtį ES kalbėjo apie e, e, finansavimo tarptautinį e, požymį, pobūdį ir siūlė taikyti harmonizuotą požiūrį, atsižvelgiant į skirtumus valstybėse narėse. Tos valstybės, kurios geriau pasirengusios bendradarbiauti, turėtų pasirašyti tarptautinius susitarimus ir tai reiškia intensyviau dalyvauti strateginių investicijų lėšų paskirstime, įsisavinime. Labai svarbu e, remti tarptautinius projektus, kurie sukuria papildomą e, vertę ir galiausiai Europos parlamentas e, vaidina svarbiausią vaidmenį, kad šito fondo lėšos būtų tinkamai paskirstos strateginėms programams įgyvendinti. Ir, gerbimi kolegos, aš norėčiau pasiūlyti vėliau ir keletą pakeitimų siūlymų šių klausimų. Ačiū. ECR vardu. Ačiū. Mm, pirmininkė, ačiū pranešėjai už nuveiktą darbą. Iš esmės ECR frakcija pritarė bendrajam šios politikos principui, kuris yra suformuoluotas nuomonės projekte. Mes pritarėme trečiajam punktui dėl mažurtinių įmonių veiklos tarptautinimo. Ir dėl to, kad reikia sustiprinti ES pat, investicijų patariamosios e, tarnybos vaidmenį. Aš buvau šešėlinis pranešėjas rengiant pranešimą šiuo klausimu, o dabar šis klausimas vėl grįžta į darbo atvarkę ir aš manau, kad žengiama tinkama linkme. Taip pat mes pritarėme siūlymui įtraukti fondo išorės elementus kadangi reikėtų įgyvenant politiką atsižvelgti į tarptautinę raidą, atsižvelgti į pagalbą vystimuisi ir kartais vystimuisi tai yra vienintelė ženkli pagalba ir žinoma labai svarbu įtraukti ir privatų sektorių, kadangi privatusis sektorius palaipsniui šalia vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų tampa tikras partneris įgyvendant mūsų vystimosi pagalbos strategiją. Taigi tas vieš, ta viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė atveria naujų galimybių plėtoti ES vystimo politiką. Ir galiausiai pasakysiu tai, ko nebuvo mano nuomonės projekte ir tai, ko pasigendu šiuose punktuose. Taigi, aš pasigendu eh? šių investicijų sąsajų su ES migracijos politika. Pavyzdžiui, e, e, pasigendu paramos e, gražinimo redmisijos sutartims įgyvendinti. Bet iš, esmė, bet iš esmės aš pritariu išsakytoms mintims ir nuostatoms suformuotoms šiame mm, pranešimo projekte. Žani Žadu pakeičia skelę. Aš esu šešėlinė pranešėja, kita tema. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Mes džiaugiamės jūsų pranešimu. Mums ypatingai patinka, ypač patinka, kad EFSI veikla turėtų atitikti veiklos rytis ir išorės, veik, išorės veiksmų tarnybos politiką. Tačiau aš nepritariu kolegai iš ECR EKR, kad e, šito fondo lėšos būtų naudojamos kaip nors susijęjant jas su redmisijos sutartimis. Kadangi aš manyčiau, jog žmonės į ES atvyksta dėl skurdo. Aš taip pat pritariu pranešėjo siūlymui kad fondo išorės veikla ateityje turėtų būti siejama su sąlygų suformulavimo principu. Taigi tai turėtų būti taikoma dideliems projektams ir kai kada ir pagal galimybės įgyvenant mažuosius projektus. Bet šio nereikėtų paminti nuseklios vystimosi politikos uh, principų. Kinijos klausimas. Komisija labai aiškiai pasakė, kad e, šitas klausimas jau yra e, užbaigtas spręsti, tačiau reikėtų nepamiršti, kad kai kurios valstybės labai aktyviai veikia, kad galėtų infrastruktūros projektus įgyvendinti ES lėšų pagalba. Dėl MV mažų ir didinių įmonių. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti apie tai, kad EFSI yra sukurtas siekiant paskirstyti didelės sumas pinigų, o jų mažos įprastinės vidutinės įmonės nelabai galėtų greitai įsisavinti. Todėl čia kyla pakankamai uh, didelis klaustukas. Dėkoju už jūsų pranešimo pristatymą. Takula. Ačiū. Kas... Kolegė negalėjo atvykti, todėl paprašė manęs pakalbėti už ją, jos vardu. Tiesiog Kolegė dėkoja pranešėjui už nuveiktą darbą. Jisai dirba tinkama linkme. Šitas fondas buvo įkurtas prieš vienerius metus. Rezult, veiklos rezultatai kol kas yra e, palangus. 350 E, milijonų eurų yra numatyta projektams ir be to numatyta pritraukti daugiau negu tiek pat e, privataus sektoriaus lėšų. Tiesiog aš norėčiau paminėti keletą dalykų. Šitas fondas turi tarnauti ES interesams, kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą mes turime ir toliau pritraukti užsienio investicijas ir diversifikuoti mūsų investavimo šaltinius ir nepriklausom nuo to, koks statusas bus suteiktas Kinijai. Mažų ir vidutinių įmonių veiklos e, tarptautinis pobūdis vis labiau išiškėja ir tampa svarbesnis, bet to Kalbant apie išorės matmenį, tai jis turėtų atitikti investicijų skatinimo Europoje tikslus. Be to, ES turi padėti gerinti investicinę aplinką vidaus rinkoje ir prekybos politika turi vaidinti šioje srityje ypatingą vaidmenį. Tiek turėjau minčių perduoti iš savo kolegės. Komisijos atstovas Florentin Opmaja. Pone Opmaja, ačiū. Dėk... Aš yra Hauptmeier, aš dirbu ekonomikos ir finansų, finansų direktorate. Dėkoju už uh, diskusijas, už galimybę pasisakyti. Komisija iš esmės palankiai vertina komiteto nuomonę dėl investicijų plano ir dėl išorės investicijų plano. Pirmiausia, norėčiau paminėti keletą dalykų, pateikti keletą skaičių, kaip atrodo strateginių investicijų fondo veikla per vienerius metus 127 7 milijardai eurų buvo paskirstyti valstybėse narės ir 19 tūkstančių mažųjų ir vidutinių įmonių gavo finansavimą iš šio fondo. Taigi du trečdaliai numatytų investicijų pagal pasirašytus projektus yra skirta iš privataus sektoriaus rugsėjo 14 dieną buvo nuspręsta EFSI veiklą e, pratesti, įtraukiant Europos investicijų patariamąją tarnybą, kuri teiks konsultacijas Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl Kinijos dalyvavimo investicijų įgyvenimo plane pirmiausia yra galvojama, kokiamis sąlygomis Kinija galės dalyvauti, kadangi tai yra pirmoji valstybė, ne ES valstybė, kuri pareiškė norą dalyvauti šiame plane. Norėčiau pakalbėti apie išorės investicijų planą. Reikėtų pirmiausia paaiškinti, kad tas išorės investicijų planas nėra koks nors e, vidaus plano pratesimas, tačiau tai yra visiškai naujas planas, leidžiantis investuoti Afrikos valstybėse ir kitose valstybėse ir taip pat sprendžiant, pavyzdžiui, migracijos priežasčių e, klausimus. Europos tvaraus vystimosi fondas ir kitos tarptautės institucijos, privataus sektoriaus investuotojai rems kitus projektus, kurie negalėtų būti e, finansuojami iš fondo lėšų. Tai būtų papildoma e, finansavimo galimybė. Dėkoju. Atrodo, kad jau tas papildomų fondų sąrašas galutinai išsamtas. Aš visuomet stebiuosi, kad komisija į kuria bet kam atskirą fondą. Ir tie fondai tiesiog išslysta iš Europos parlamento mm, mm, stebėsenos rato. O mes, parlamentas, esame mm, atsakingi už, kaip demokratai išrinktieji, e, turime e, stebėti, kaip e, šitie tos fondo lėšos iš ES biudžeto lėšų e, sukurtos yra naudojamos. Uno de los objetivos estratégicos del Fondo Estratégico de Inversiones es contribuir al crecimiento. Turiu klausimą komisijai. EFSI pagrindinė mintis juk yra skatinti investicijas Tačiau kaip yra su užimtumu ir jo rodikliais? Ar turite kokį nors duomenų, kalbant apie tos projektus, kurie buvo vykdomi, kiek darbo vietų sukurta? Ačiū. Iš ties, darbo vietų skaičius yra svarbus, bet kai kalbame apie didžiulius infrastruktūros projektus, kurie sudaro 75 procentus FC veiklos. Nesame kol kas dar įgyvendinimo etapą pasiekę ir kai jau jį pasieksime, tada matysime ir kiek darbo vietų um, sukurta bus ir tikslių skaičių aš tikrai negaliu pateikti šiandieną, bet EIB uh, dirba ties tuo, modelis yra kuriamas, kaip tą skaičių nustatyti ir dabartinis vertinimas praėjusią savaitę pasirodęs spalio penktą dieną dėl FC pirmų metų jau paskelbtas ir visa tai toliau bus peržiūrima ir atsispindės teisėkuros procese, nes Apie tai jau buvo kalbėta ir tada, kai komisija pradėjo visą šį procesą rugsėjo 14 dieną ir lapkričio viduryje maždaug jau bus galima kalbėti detaliau. Man atrodo, komisijos atstovė gana kukliai kalba apie darbo vietų kūrimą. Juk be abejo, EFSI fondo veikla tikrai pastarnauja, kuriant darbo vietas. Tas akivaizdžiai matyti, tai Gal tiesiog pasakykit, kiek jau iki šiol darbo vietų sukurta, pavyzdžiui, tiem žmonėms, kurie dirba fondo struktūrose. Ir aišku, galima sakyti, kad e, neturim dar konkrečių duomenų ir, ir kada reikia e, paskaičiuoti, bet visgi, kiek e, asmenų dirba fonde, kiek atlyginimų jiems išmokama. Ir jeigu neturite tų skaičių, tai manau, kad tikrai reikėtų pasidomėti tuo jums konkrečiau. a terrible silence. <laughs> I, I would suggest uh, we get this question in writing. Siūlau pateikti, raš, pateikti jums raštu tos duomenys. Pone pirmininkė, ką tai reiškia? Ar, ar tai reiškia, kad man sakoma, nepatiko man šitas klausimas ir net neketinu jį atsakinėti? Aš, aš tada pirmininko klausiu tiesiog. Na, fondas veikia prie EIB ir tikrai galima susirasti tuos statistinius duomenis, kiek asmenų čia dirba. Tad paprašysime komisijos pateikti konkrečius skaičius apie tai. Na ir be abejo, mus domina taip pat ir atlyginimai. Būtų įdomu. Ačiū. Emanuelis. Bien, je ne vais pas participer à la discussion soulevée par monsieur. Taip. Taip, čia ponas Dortmund pradėjo diskusiją, jungt, Anglija nusprendė palikti ES, tai čia, kaip sakant, jūsų reikalas. Tai vienas dalykas. Beje, beje, pon, ponas Dortmund išėjo. Uh, Taip, tai iš tikrųjų breksitas toks aiškus, nedviprasmiškas. Bet dabar, ponė pirmininkė, jūs tikrai iškėlėt labai gerą klausimą. Beje, aš norėjau tą elementą įtraukti ir į pranešimą, tačiau tai sudėtinga. Klausiausi kolegų, kurie šiaip jau palankiai vertina tokią iniciatyvą, bet kita vertus jūsų pastaba nusipelno uh, šiaip jau didesnio svarstymo, nes kelia nemažai klausimų. Labai trumpai dėl išorės investicijų. Sutinku su kalbėjusiais prieš mane. Migracija. Maničiau, reikia, Europa turėtų padėti besivystančioms šalims, kad šios išbristų iš skurdo, kad jos išspręstų struktūrinės problemas, turiu galvoje kaiminystės politikos šalis, Afrikos e, šalis. Ir tikrai tada būtų galima e, sudaryti readmisijos susitarimus. Aš čia nesileidžiu į tokias e, diskusijas, bet manyčiau, kad Europai tenka misija e, padėti tokiems, tokioms šalims, kurios e, tikrai susiduria su įspūdinga krize. Kitas klausimas dėl vidutinių mažųjų įmonių. E, mes sutinkam, kad reikia tiesiog sustiprinti tokių įmonių pozicijas, padėti joms eksportuoti į užsienį, ir grįžtų prie to, ką pasakė ponė Keller. E, šiame tekste, kukliame tekste, iš tikrųjų kalbama apie fondo išorės veiksmus, e, bet kita vertus, e, šiaip jau aš atviras dialogui, kaip konkrečiai būtų galima įvardyti paramos įmonėms eksportuojant klausimą. Dabar dėl Kinijos, tai čia ne tai, kad reikėtų užkirsti kelią e, Kinijai dalyvauti fonde, bet čia tiesiog aš noriu išsakyti, kad yra tam, tikrų, tam tikro neramumo dėl Kinijos strategijos, kad e, mes turėtume būti budrus, kad Kinijai nesudarytume tokių kažkokių geresnių e, sąlygų E, dalyvauti fonde, nes galbūt bus ir kitų užsienio šalių norinčių dalyvauti. Ne tai, kad aš čia pirštų badyčiau ar gazdinčiau dėl Kinijos. Tiesiog e, aš noriu pasakyti, kad e, Europos parlamentas turėtų vis dėlto budriai elgtis, turėdamas galvoj mūsų darbuotojų, mūsų piliečių ir įmonių interesus. Ačiū. Buku. The next steps are... Labai ačiū. Toliau pakeitimus galite pateikti iki spalio 17 dienos 12 valandos, o komitete pranešimas bus tvirtinamas lapkričio 9 ir 10. Paskutinis šio darbo atvarkės punktas tai metinę Europos investicijų banko veiklos apžvalga. Šiuo klausimu pranešėjas yra Janik Žadu, bet jis dabar kandidatuoja žaliųjų, žaliųjų vardu, e, būtent iškeltas kandidatu į e, Prancūzijos e, prezidento būstą ir norim palinkėti sėkmės, tikimės, kad gal ir taps jis prezidentu ir jį pakeis ponia Ska Keller. Taip, aš ačiū ir linkiu sėkmės kolegai. Janikas paprašė perskaityti jo, jo tą mm, pranešimo santraupą ir aš pasistengsiu. Jis sako, brangus kolegos, atsiprašau, kad šiandien nedalyvauju diskusijose dėl mūsų nuomonės projekto dėl EIB ataskaitos 2011 metais, tačiau aš e, vis dėlto pasirengęs ir toliau tęsti bendradarbiavimą, gerą bendradarbiavimą, koks buvo rengiant panašią nuomonę apie 14, 14 metus. Tad e, vėlgi mūsų nuomonė apie EIB veiklą 2014 metais buvo priimta niekam neprieštaraujant, tik tai pora kolegų susilaikė. Ir čia iš tikrųjų nu, nubrėžtos tam tikros linijos, kurių e, turėtų laikytis EIB. Ten išdėstytos 21 rekomendacijos, jos e, kartu aktualios ir šios nuomonės atveju bet tu numatyta, numatyta EIB išorės skolinimuose įgaliojimų vidurio peržiūra, ta peržiūra dar nesibaigė ir be to dar buvo vertinami išorės e, skolinimo veiksmai. Ir dėl to tada nuomonėje tais punktais formuluotės gana miglotos kol kas. Bet Tikiuosi, kad e, dėl nuomonės pateiksit pakeitimų siūlymų, aš tikiuosi ne per daug ir aš galėsiu juos atsižvelgsiu. Dabar konkrečiai, ką aš siūlau nuomonės projekte. Pirmam, pirmas punktas. Čia kalbama apie svarbę tą pagrindinį dokumentą, kur e, komisijos EIB išorės skolinimuose įgaliojimų tarpinę peržiūrą. Dabar komisija jau pateikė tokį vertinimą ir iš tikrųjų EIB reikia, e, turi veikti siekdama jungtinių tautų tvarumo tikslų ir kartu atsižvelgdama į mūsų rekomendacijas. Ir čia jūs turbūt pasiskaitysit komisijos tarpinę peržiūrą ir būtent kaip jį dera su pirmu punktu. E, Antram punkte, vėlgi, tai, kas atsispindėjo praeisų metų nuomonėje, būtent, kad EIB turi laikytis bendrų principų, kuriais e, e, grindžiami ES išorės veiksmai. Ir labai malonu, kad komisijos tarpinėje peržiūroje kaip tik atsispindi šitas punktas. Aš čia tik tai siūlau, kaip, e, kad EIB finansavimu, e, finansavimu galima būtų prisidėti prie migracijos klausimų e, sprendimo. Bet to čia reikėtų gairių, kad būtų galima atsižvelgti į ES prioritetus. Ir be to bet to ES e, e, sutarties 21 straipsnio nuostatų laikymosi. Čia vėlgi praėjusioje nuomonėje mes apie tai kalbėjom. E, būtent, kad čia reikėtų atsižvelgti į naują klimato strategiją, finansavimo poreikius ir reikia atsižvelgti į ekon komiteto nuomonę pasirodžiusią antradienį. Uh, EIB iš tikrųjų e, geriausias skolin, skolintojas e, įgyvendina naują klimato strategiją. E, ir dabar atsižvelgdami į COP21 rezultatus, tai vėlgi reikėtų finansuoti paramą, nutraukti paramą iškastiniam kūrui. Toliau, ketvirtas punktas. Tad čia kalbama apie naują išorės veiksmų uh, fondą skirtą Afrikos šalims ir e, pietų kaiminystės šalims, atsižvelgiant į dabartinius veiksmus. Tai turbūt bus e, pakeitimus siūlintami, jūs į tai atsižvelgsit. Penktas punktas e, nauja EIB priemonė vidutiniams ir mažosioms įmonėms Latino Amerikos šalyse ir čia iš tikrųjų EIB tikrai gali teikti labai didelę paramą mūsų įmonėms. Šeštas punktas. Čia kalbama apie tai, kad reikia, reikia kartu e, domėtis ir ateitimi. Ir kalbama apie EIB bendradarbiavimą su naujuoju Azijos infrastruktūros investicijų banku Tad čia kalbama apie tokio bendradarbiavimo potencialą, numatant e, e, investicijas į išorę. Visą tai gerai, nes iš tikrųjų tai galim mm, padidinti finansavimą infrastruktūros projektams. E, ir, az, ir čia bus galima priimti finansavimo uh, sprendimus e, pagal tam tikrus kriterijus. Nes mes čia kalbam apie viešojo sektorius fondo lėšas ir tos lėšos iš tikrųjų neturėtų šiaip jau prisidėti prie to naujojo banko, kuris finansuotų mums, mūsų manim netinkamus projektus. Uh, Tad dabar aš tikiuosi tikrai gero bendradarbiavimo su jumis per e, pakeitimų teikimo procesą ir pasirašo Janikas su geriausiais linkėjimais. Labai ačiū, perduokit ir jam linkėjimų. O dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams, ponas Ciko kalbės pirmas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų kolegos Janiko Žadu nuomonės projektas e, mano galva yra geras ir turiu pasakyti, kad daugeliu punktų galiu jam pritarti, nes čia tikrai jis išdėstė tokius labai konkrečius punktus, antai tokius kaip pirmas punktas, kad EIB Mm, atlikdamas išorės skolinimą turėtų atsižvelgti į jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslus. E, kažtų ketvirtas punktas irgi jam galėčiau pritarti. E, galėčiau pritarti tiems e, reikalavimams, kurie keliami. Aišku, čia kalbama apie konkrečius tam tikrus dalykus ir mm, mondializavimo procesą. Tai, galimybės mūsų mažosiams vidutinėms įmonėms padėtis kol kas netenkina. Kartu e, vėlgi, e, kadangi mūsų tos mažosios vidutinės įmonės ne, ne visada linkusios išeiti į tarptautinius vandenis ir todėl didelis vaidmuo tenka EIB, sukuriant, padedant sukurti partnerystės ryšius. Ir Tai svarbu. Toliau kitas dalykas - prieimas prie kreditų. Čia jau buvo pabrėžta ir pabrėžiama, kad mažusios vidutinės įmonės yra mm, ES ekonomikos stuburas ir EB, EIB turėtų garantuoti, kad mažosios vidutinės įmonės, e, kurios, kurioms sunkiau pateikti Mm, projektus palyginti su didelėm įmonėm, kad jos e, irgi galėtų vis dėlto gauti finansavimą per tam tikrus tarpininkus ar panašiai. Nes šiaip jau EIB turėtų e, finans, prisidėti prie konkrečių projektų finansavimo ir kartu prisidėti, dirbti prie to, kad e, būtų sukūrėmi geresni e, pasitikėjimo ryšiai tarp mažųjų vidutinių įmonių ir kredito įstaigų bankų, kad e, mažusios vidutinės įmonės galėtų gauti tiesiog finansinių lėšų. Tad kitas klausimas, kurį reikėtų gilinti, tai komunikavimo klausimas. Aš čia labai trumpai paminėsiu jį nes aš pats e, esu iš regiono, kuriame mažosiams vidutinėms įmonėms e, visai neblogai sekasi gauti e, bankų, iš bankų finansavimą tarpininkaujant EIB. Bet kita vertus trūksta informacijos dažnai, trūksta susikalbėjimo ir mums iš tikrųjų reikia turėti komunikacijos tam tikrą politiką. Tai nes e, papra, mažos įmonėlės dažnai tiesiog per mažos tam, kad suvoktų savo padėtį ir be to nemažai yra mm, žmonių, sakykime, skepticizmo, uh, nusiskundimų ES e, atžvilgių, tai yra dėl informacijos trūkumo, dėl komunika... tiesiog netinkamo komunikavimo, iškyla kartu skaidrumo klausimas, mes e, teigiamai vertinam tai, kas buvo pasakyta EIB vadovybės, e, užtikrinant skaidrumą, bet apie tai jau buvo kalbama ir apie 14 metų nuomonėje. Ir mes turėtume iš tikrųjų e, numatyti e, kuo aukštesnį institucinės atsakomybės e, lygį, kad būtų teikia, tinkamai pateikiami biudžeto projektai ir, kai, ir informacijos apie tai, kaip būtų galima prieiti prie finansavimo. Be to dar norėčiau, kad atskirai būtų kalbama apie struktūrą struktūrinių tam tikrų projektų, e, tiksliau finansavimą iš struktūrinių fondų, nes mes e, kalbam apie e, tam tikrus regionus ES, kurie susiduria su struktūrinėmis problemomis, yra kitų vystimosi trikdžių. Tokiu, tokiu galvoje tokius regionus kaip Sicilijos regionas pas mus ir tam tikrus regionus Šiaurės Afrikoje. Manau, kad šios dvi nuomonės yra svarbus elementai tarpusavį susiję, taigi ir dėl EFS, ir dėl EIB reikia kalbėti bendrai. Galiu pritarti tam, ką sakė ponas Morelis dėl mm, dešimto darbo tvarkės klausimo, dėl vienuolikto irgi galiu pritarti, jog e, užsiminta apie pačius pagrindinius, svarbiausius strateginius aspektus, tai yra um, tvari plėtra, naujos strategijos kovai su klimato kaita. Tačiau reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad sutinku ir su šešėlinės pranešėjos mintimis, jog reikia žymiai ryštingiau reikalauti, kad lėšos pasiektų mažasias ir vidutinės įmonės. Aš pati anksčiau esu dirbusi tokioje įmonėje savo šalyje ir tikrai žinau, kaip ilgai tie pinigai keliauja iki jų arba jau nepasiekia net visai. Todėl AIB e čia turėtų veikti kaip nors kitaip, stengtis labiau, kad įvairiems kapitalo įvairiems projektams e, tą kapitalą būtų įmanoma gauti. Aš dar pati suformuluosiu tas mintis e, atitinkamuose pakeitimų siūlymuose, bet dar kai ką norėjau pasakyti dėl skaidrumo. Svarbu, jog visi žinotų, kodėl, kokiais pagrindais nefinansuojami kai kurie MVI projektai kokiais kriterijais remiantis. Nes jeigu vis atsisakoma finansuoti, tai tikrai nepakeisime situacijos, kai vis mažiau projektų yra teikiama. Tai kodėl atsisakoma finansuoti? Toks klausimas kyla dažnai. Dar kitas aspektas čia eina kalba apie vietos lygių veikiančias mažasias ir vidutinės įmonės ir jas reikia palaikyti, kad ir toliau kurtų, palaikytų darbo vietas regionuose. Tai prieiga prie kapitalo yra labai reikšmingas jų veiklos sustiprinimas. Ir pabaigai dar kai kas. Atrankos kriterijai projektų yra labai svarbus, bet taip pat ir pačių įmonių vykdysiančių projektus atranka, nes nieko gera iš to, jeigu kriterijai visi išpildomi, mm, plėtros, tvaros plėtros kriterijai išpildomi, tačiau pačios įmonės irgi turi būti socialiai, visuomeniškai atsakingos ir pasirašyti po tokiais principais kaip socialinė įmonių atsakomybė, lygios galimybės, pavyzdžiui, vienodas atlyginimas už vienodą darbą ir negalime skatinti įmonių, kuriuose mm, diskriminuojama mokant skirtingą atlyginimą. Ir dar noriu paklausti, ar yra EIB atstovas salėje, jeigu taip, užduosiu klausimą. EFSI buvo su aptarta jog labiau skatintų investicijas tai, kad į deficitą jos nebus įtraukiamos biudžeto deficitą susidarantį. Tai kalbant apie vietos ir regioninės valdžios institucijas, kur tikslai iš esmės labai panašus kaip ir EFSI, tai yra produktyvumas, darbo vietų kūrimas ir taip toliau. Kodėl čia jau tada į įsiskolinimą įskaičiuojama visą tai? Juk buvo ir atveju, kai AIB projektai buvo atmesti, nepatvirtinti ir ministerijos skundėsi dėl to fakto, kad e, tuomet visą tai atsispindi apskaičiuojamame biudžeto deficite. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti Janikę Žado, kaip galima kandidatą. Nominuosime į Prancūzijos prezidentus. Tai toks momentas tikrai praturtina ir mūsų diskusiją, manau, o dėl dabartinės situacijos aptariamos, man atrodo, kontroversiškų per nelik daug dalykų čia nebuvo paminėta. Tai tik ties keliai susitelksiu dėl to, kad reikia daugiau daryti, kad MVI galėtų geriau integruotis į pasaulinę tiekimo grandinę, kad galėtų plėstis ir tai yra labai svarbu toms įmonėms e, tose šalyse, kurios e, palaiko tam tikrą priekybos režimą su ES, tai be abejo, kad paskatins ir darbo vietų kūrimą. Antras dalykas, reikia, jog visi veiksmai dėrėtų su ES politikos kryptimis. Tai be kita ko ir be abejo konkurencingos ir sažiningos rinkos ekonomikos principas ir yra svarbu, jog EIB lėšos būtų skiriamos ne tik MVI, bet taip pat ir tam tikriems e, jautriems infrastruktūros objektams. Ir kartais yra tiesiog užkertamas mm, kelias, galimybės pirkti ir parduoti prekes Europos Sąjungoje. Dėl to trečias dalykas. Labai tikiuosi, kad dėl to visi sutarsime, tai yra prašysime, jog sustarimo projektas būtų atitinkamai pakeistas, jog visi suinteresuoti subjektai būtų adekvačiai įtraukiami į procesus ir užtikrinamas reikiamas skaidrumo lygmo. Mm, kolegė iš SRD panašiai kalbėjo, man atrodo labai svarbu, jog lėšas, kurias teikia valstybės narės, būtų galima tinkamai kontroliuoti, jų veiksmingą panaudojimą kontroliuoti. Ir reikia priminti, jog EIB nėra vienintelis čia vaidmenį vaidinantis veikėjas. Ir to, todėl bankas turėtų ir toliau siekti užmėgsti ryšį su Azijos e, vystimosi banku. Tada galėtumėm sutelkti išteklius ir, ir užtikrintumėm, kad to, tų institucijų darbas nedubliuojamas, bet kad jos dirba kartu. Ir e, ekspertų iš AIB kaip tik ir būtų klausimas, ar, ar čia tikimasi kokiu nors naujų poslinkių, ta linkme, kiek yra siekiama tos energetinio efekto. Ačiū, ponas Takula. For the item. Ačiū pirmininkė. Netikėtai jūs man suteikėte žodį. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, net nesu toksai reikšmingas, tačiau aš dalyvau diskusijoje, kurioje iškilo bejonių dėl mažų ir vidutinių įmonių finansavimo. Jeigu mes norime tvaraus Europos vystimosi, tai mes turime ypatingą dėmesį skirti MVI. Aš neturiu kokiu nors ypatingų pastabų, tiesiog kadangi sudaikite žodį, norėčiau palinkėti Janikui e, sėkmės rinkimuose į prezidento postą, tačiau atrodo, kad visi žalieji siekia šito posto, jisai Prancūzijoje labai siektinas datmos. Kolega buvo labai kuklus, tačiau tai, ką jis pasakė, buvo labai įdomu. Iš tikrųjų, e, jo pasakymas buvo naudingas visiems ir man pačiam. Aš tiesiog norėčiau žado palinkėti kuo geriausios sėkmės jo siekimuose dėl Europos investicijų bankų. Man teko garbė panašią nuomonę rašyti prieš keletą metų. Europos investicijų baltas yra valdomas komercinėmis, komercinės principais. iš tikrųjų blogų skolų bankas neturi. Tačiau, kai yra įgyvendinami ne komerciniai tikslai, tai tuo met blogosios paskolos jų portfelis didėja. Taigi mes kalbėdami apie tai, kad pagėdaujame iš banko vieno arba kito, tačiau turime turėti omenyje, kad įgyveninant politinius tikslus turime susitaikyti ir su kaštais. Jungtinė karalystė 39 milijardus eurų arba 60 procentų e, turto dalies turi Europos investicijų bankė, kol mes tas lėšas susigražinsime praeis daug metų, Tačiau aš manyčiau, kad tas aspektas yra įdomus ir pakankamai svarbus. Jūs sakote apie bendruosius principus, kuriais pagristi iš ES išorės veiksmai. Jeigu Europos investicijų bankas yra Europos išorės veiksmų politikos priemonė, įrankis, tai jis negali būti valdomas komerciniais pagrindais. Dėl e, veiksmų plano ambicijų. Tačiau nežinia, ar ambicingas tikslas yra, yra pakankamai pateisinamas, jeigu yra finansuojama e, iškasnio kūro gavybą. Mažos ir vidutinės įmonės. EPP frakcijos atstovas, šešėlinis pranešėjas labai teisingai pasakė, kad visi e, pagėdauja, kad MVI būtų remiamos. Tačiau kiekvienoje valstybėje mažos vidutinės įmonės neturi prieigos prie finansų lėšų. Būtų įdomu gauti statistinius duomenis apie, apie Europos investicijų banko suteiktų lėšų veiksmingumą, lėšų nukreiptų į mažasias ir vidutinės įmonės. Taigi didžiausia MVI problema yra užsitikrinti prieigą prie kreditų rinkos. Iš tikrųjų, mes e, puikiai suprantame skaidrumo reikšmę. Pagrindinis dalykas, mano manimu, yra, yra mažųjų ir vidutinių įmonių nauda verslo pasaulyje ir kokia nauda MVI suteiktų investicijų, kokia yra jų graža. Kaip Europos e, e, infrastruktūros investicijų bankas įkurtas e, Kinijos kaip variklis tiesiog e, padėsiantis e, didinti Kinijos įtaką. Jungtinių tautų saugumo taryba yra pasakysiu štai ką, ar Azijos infrastruktūros investicijų bankas atitiks tuos aukščiausius aplinkosauginius reikalavimus ir iš tikrųjų laikysis tų tarptautinių mastu pripažintų saugiklių. Taigi čia kyla pakankamai daug klausimų. Tos klausimus reikia kelti parlamente ir taip pat reikėtų to klausimą, tą klausimą pateikti ir šios nuomonės autoriui, kadangi abejonių kyla pakankamai pagristai dėl Europos, dėl Azijos infrastruktūros investicijų banko. Europos investicijų bankas yra įsteigtas Luksemburgė, tai ES turtingiausia valstybė skaičiuojant e, BVP tenkantį vienam gyventojui. Galbūt Lyonė ar Bukarešte ar e, kitame ES mieste būtų ver, verčiau įsteigti šito banko būsinę, kur banko, kuriame dirba virš dviejų tūkstančių darbuotojų. Iš tikrųjų, aš bandžiau įsiaiškinti, kiek Europos investicinio banko darbuotojų dirba ne Luksemburgė. Tačiau atsakymo iš tą klausimą negavau. Iš tikrųjų yra labai daug šio banko padalinių yra pakankamai daug kitose valstybėse. Be kito ko aš supratau ir Leipzigė. Tačiau turėti būsnę turtingiausiaje ES valstybėje nėra jokio pagrindo. Mes labai greitai turėsime progą pakalbėti apie Europos bankų būstinės, taip pat apie kitų bank, finansinių institucijų būstinės, kai jos pradės judėti iš Londono. Taigi galimybių turėsime grįžti prie agentūrų. Suteiksiu žodį komisijai atsakyti klausimus, po to Europos investicijų banko atstovui Amadėjau. Komisijos vardu neturėčiau jokių papildomų pastabų. Tiesiog iš mano pusės neturiu ką pridurti. Kolegė galbūt. Kolega. Ačiū pirmininkė. Aš esu DEPKO direktorato atstovas. Mes norėjome pasakyti, kad iš esmės pritarėme pranešėjo pasiūlymams mes kūruojame išorės veiksmus ir pritarėme siūlymui ypatinga dėmesį skirti tvaraus vystimosi tikslams. Komisija tikrai nenori primesti kokio nors ataskaitų teikimo modelio, tačiau svarbu, kad Europos investicijų banko veikla neprieštarautų mūsų išorės veiksmų politikos principams. Mes matome, kad e, Europos investicijų banko valdyba e, teisingai naudoja išteklius, tačiau tai, kas daroma išorės veiksmų srityje, turi atitikti mūsų e, politikos principus. Yra kalbama apie tai, kad reikia remti mažas vidutinės įmonės. Ir aš manau, kad e, teisingai pastebėta, jog šitą požiūrį reikia taikyti plačiau. Ir be to e, ypatingas dėmesys yra skiriamas mikrofinansavimui. Taigi mes pritarėme šią nuomonę. Dėkuoju. Ar Europos investicijų banko atstovas norėtų ką nors pridurti, ne? Aš galiu atsakyti į keletą klausimų, kurie buvo pateikti tiesiogiai mums. Buvo pateikta e, kolegos iš Ispanijos. Mes esame Europos investicijos bankas ir mes esame strate dirbame pagal pirmąją ramstį, bet dirbame pagal trečiąją, mes siekime pagerinti investicinį klimatą. Pavyzdžiui, mes laikomės deficito nuostatų, o mokumas yra iš tikrųjų mūsų puikiai suvokiama mažųjų ir vidutinių įmonių problema, tačiau mes, kaip bankas, negalime pakeisti savo veiklos taisyklių, tiesiog mes renkame informaciją, kas netinkamai veikia ir todėl teigiame pasiūlymus, kaip pagerinti e, teisės aktus ateityje. Ir tai nėra mūsų vienašalis ar dvišalis veiksmas. Norėčiau atsakyti šiam komitetui dėl to, kiek mažų ir vidutinių įmonių gavo uh, mūsų finansavimą. 40 procentų mūsų suteiktų lėšų buvo nukreipta mažoms vidutinėms įmonėms. 50 tūkstančių mažųjų ir vidutinių įmonių kreipėsi į mus. Kai kuriuose iš jų dirbo tik tai 4-5 darbuotojai, o tai reiškia, kad tos įmonės yra mikro įmonės. Jeigu mes dirbame ir su tarpiniais bankais, bankais tarpininkais, tai šitie bankai tiesiog įvertina projekto mm, įgyvenimo galimybės, įgyvena projekto, atlieka projekto riziką. Tačiau mes dalinamės kartais ir riziką, kadangi tokiuose valstybėse kaip Graikija, Ispanija, Italijoje yra labai sunku mažoms vidims įmonėms gauti kreditą. Mes tiesiog kreipėmės, su, kreipėmės į banko tarpininką ir bandome su juo pasidalinti riziką. Dėl būstinės Luksemburgė, e, žinoma, tą klausimą galėsiu parvežęs, parvežęs namo E, aptarti su kolegomis, galbūt dauguma kolegų norėtų dirbti, gyventi nebūtinai Luksemburgė, bet e, Barcelonoje arba kitur. Bet aš nemanau, kad diskusija gali baigtis čia. Alikantė taip pat yra puikiai vieta agentūrams teikti. Norite tai paklausti dar? Ačiū dar kartą paklausti. Arba papildyti savo klausimą. Norėčiau sužinoti. Kodėl finansiniai institutai atmeta finansavimo projektus? Žinoma, e, jos e, vadovaujasi rizikos vertinimu, kuris atliekamas konkrečiose institucijose, tačiau aš nežinau, kas už tą finansų pasaulio muilo burbulą yra atsakingas. Anuo metu buvo įgyvendinami labai rizikingi projektai, o dabar pakankamai mažos rizikos projektai yra atmetami. Norėčiau nu, paklausti, kodėl. Mano regione situacija yra labai sudėtinga. Siekima bendradarbiauti tarp viešojo ir privataus sektoriaus ir žinoma stengiamasi, kad susidaręs deficitas būtų mažinamas. Todėl reikia turėti omenyje, kad reikia gilintis į projektus, kurie yra patvirtinami. Reikės išvelgti ir tuos, kurie atmetami. Aš manau, kad iš esmės mes sutinkame, kad ES finansinė sistema e, nėra pakankamai sėkmingai veikiama, kadangi tie finansiniai apribojimai kartais neleidžia investuoti į tuos regionus, kuriems investicijų labai reikia. Taigi mes turime pamastyti apie tai, turėdami omenyje, kad vis daugiau balsų skeptiškai vertina ES veiklą. Labai svarbu užtikrinti darbą žmonėms. Taigi, pirmininko, tai galėjo būti ir baigiamasis sakinys šiai šiandien diskusijoje. Ar pranešėjų pavaduojanti kolegė turėtų ką nors pridurti? Iš tikrųjų, perduosiu Janik visus jūsų komentarus ir pastabas. Pakeitimus galime teikti iki spalio 17.12 valandos o lakučio 90 dienomis jo savo posėdžiuose apsispręsime dėl pakeitimų ir dėl šio pranešimo. Dabar trumpa pertraukėlė, o pusė septynių lygiai pradėsime trilogą dėl mineralų konfliktiniuose regionuose.